ją pasiūlymą dėl reglamento projekto dėl prospektus. Ir anksčiau, prieš keletą dienų, kaip žinote, indėlių garantijos buvo pasiūlymas pateiktas, taip pat veiksmų planas dėl SMU ir taip pat dėl vertybinių popierių, deleguoti aktai dėl mokumo ir panašiai. Taigi jau matome konkrečias iniciatyvas dėl bendros rinkos, bendru, bendros rinkos sąjungos ir veiksmų planą esame jau aptarę bandome žengti ir kitus ambicingus žingsnius, taigi tikrai labai tinkamas momentas pasikeisti su jomis nuomonėmis ir man labai malonu suteikti žodį jums, prašau. Ačiū, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane. Prieš šešis mėnesius, man atrodo, aš lankiausi pagal struktūrinio dialogo procedūrą, kaip sakė Roberto. Mane tikrai nustebino tai, kiek jau visko įvyko, ne tik turint omenyje tai, kad toliau dirbama su veikiančiais teisės aktais, bet taip pat kuriant ir naują darbo atvarkę dėl kapitalų rinkos, rinkų sąjungos ir taip pat bandant sustiprinti banki, bankininkystės sąjungą. Na ir visur bandžiau pasiekti pusiausvyrą tarp augimo ir finansinio stabilumo ir visuomet maščiau ir apie tai, kad trūksta darbo vietų, trūksta augimo ir kad norim paremti MVI Europoje siekti proporcingų teisės aktų, tą aš ir bandau padaryti, kad verslo įmonės gautų daugiau stabilumo, reguliavimo tikrumo, aiškumo ir kad nebūtų pamiršti ir vartotojų interesai. Na ir aš manau, kad gal aš paminėsiu pastarų mėnesių svarbiausius įvykius, bet puikiai suprantu, kad techninis sudėtingas darbas, kurį atlieka šio komiteto nariai kasdien, uh, tas darbas galbūt ne visuomet nušviečiama žiniasklaidoje, bet tai yra tas darbas, kuris ir paaiškina, kodėl šis komitetas turi puikią reputaciją Europos parlamente ir aš labai esu dėkingas Jums už teikiamą paramą ir dar labiau už iššūkius, kuriuos Jūs man visuomet irgi pasiūlote. Taigi praeitą mėnesį mes surengėme puikias diskusijas dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano. Kaip žinote, tai kapitalo rinkų rinkų sąjungas, kapitalo rinkų sąjungas tikslas yra santupas susijęti su augimu ir taip pat čia siūloma įvairių priemonių, kurios yra plačios ir ambicingos. Kaip pažadėjau, mes nešvaistome laiko ir nebūtinai ir stengiamės, kuo galima greičiau siekti pažangos, visi nekantriai jos laukiame, jūs ir aš. Kaip žinote, reikia atlaisvinti pajėgumus bankininkystės sektoriuje ir tam tikslui mes pasiūlėme priemonių paketą, kad būtų užtikrinti standartai vertybinių popierių srityje. Luksemburgas, pirmininkaujantį valstybę, gan greitai ėmėsi šių darbų ir mes greitai požiūrį pasie, bendro požiūrio pasieksime taryboje, dar tikriausiai iki kalėdų. Ir būtent tokio tempo mums reikia, kuriant kapitalo rinkų sąjungą. Ir aš esu įsitikinęs, kad šiame komitete jūs irgi uh, perimsite darbus ir norėsite kuo galima greičiau veikti šioje srityje. Mes pasiūlėme pakeitimus mokumo antrai direktyvai, bandant sumažinti asocijuoto kapitalo santykius, santykiai trečdalių ir taip pat draudimo sektorius tokiu būdu galės daugiau investuoti. 10 trilijonų eurų tiek valdo e, draudimo sektorius Europinėje infrastruktūroje. Taip pat mes pasiūlėme deleguotusius aktus tam, kad tų pokyčių pasiektumėme gruodžio mėnesį. Taigi kartu su šiuo komitetu ir ypač su ponu Balts mes pareikalavome, kad būtų įvertintos taisyklės, jų poveikis finansų sektorija ir aš ir kad taip pat jis norėsime patikrinti, ar tie teisės aktai, kuriuos mes skubiai gyvendinome krizės sąlygomis, net nešė kokių nepageidaujamų padarinių ir uh, Mes, aišku, nekvesionuosime visos tos architektūros sąrangos, kurios pagalba sistema tapo atsparesnė. Ir turiuomenė visus įrodymus, kuriuos surinksime iki metų pabaigos. Šyryt aš pasiūl, patikiu pasiūlymą peržiūrėti ir pakoreguoti prospektus direktyvą. Mes siūlome paprastesnį pigesnį režimą ir sistemą, tokiu būdu prospektus bus naudingesnė priemonė ir įmonės galės panaudoti tas investicijas, kurios yra reikalingos joms aukti kapitalo rinkose. Taigi mes didiname kapitalo kiekį, kiek galima Europos rinkose sukaupti nuo 100 tūkstančių iki 500 tūkstančių. Ir mes taip pat esame numatę specialią sistemą mažesnėms įmonėms, tokiu būdu MVI galės E, paprastesnius, pigesnius prospektus renkti ir tokiu būdu tos įmonės, kurios e, e, augins kapitalą antrąjį, trečiąjį kartą. Ir taip pat tvirtinimo laikotarpis stambesnėms įmonėms irgi bus numatytas atitinkamas, kad būtų išvengta problemų. Taigi ir čia sieksiu bendradarbiavimo su jumis ir tikiuosi, kad padėsime toms įmonėms, kurios nori skatinti augimą. Europoje. Po to žalioji knyga dėl mažmenio finansinių paslaugų mes ketiname paskelbti šį pasiūlymą iki kalėdų ir čia aš sieksiu įvertinti finansinės perspektyvas iš vartotojo perspektyvos, kaip būtų galima gauti daugiau apčiuopiamos naudos iš bendrosios rinkos. Mažmeniai investuotojai be jokios abejonės yra mūsų pagrindinis tikslas, kuriant SMU ir taip pat mes norime uh, ir skaidrumo, konkurencingumo, pasirinkimo galimybės tam, kad būtų galima visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis. Ir žalioji knyga, aš tikiuosi, padės įkvėpti naują gyvybę toms diskusijoms. Šalia to darbo, kuris vyksta, kuriant kapitalo rinkų sąjungą, mes ir toliau tęsėme pastangas stiprinant bank, bankų, bankinkystės sąjungą ir mažiname riziką. Mes darome spaudimą visoms valstybėms narėms, kad jos įgyvendintų teisės aktus, dėl kurių jau yra susitarta, kad jie būtų perkelti bankų atgaivinimo e, direktyva, taip pat indėlių garantijų direktyva ir taip pat tarp vyriausybinis susitarimas, pagal kurį indė, nustatomi indėliai į bendrą bankų gelbėjimo fondą. Na ir džiaugiuosi, kad paskutiniu mano minėtų ele, pagal paskutinį mano minėtą elementą jau e, valstybės narės yra patvirtinusios tarp vyriausybinį susitarimą ir tas fondas pradės savo veiklą, kaip ir buvo numatyta 16 metų sausio pirmąją dieną. Praeitą savaitę mes pateikėme pasiūlymą dėl Europos indėlių draudimo sistemos sukūrimo, taip pat namai įdis pasiūlymą, tai yra Bankų sąjungos pirmasis ramstis, kurio tikslas buvo padėti ben, kurti bendrą e, priežiūros instituciją, tai aišku, sudarintas su kitomis priemonėmis, kurios buvo pasiūlytos penkių pirmininkų ataskaitoje, kurios tikslas yra sustiprinti ekonominę pinigų sąjungą. Pasiūlymas yra pereiti nuo dabartinės nacionalinės indėlių garantijų sistemos prie tokios sistemos, kur būtų nurašyti indėliai per visoje bankų sąjungoje indėliai jau yra garantuojami iki 100 tūkstančių eurų. Jeigu bankas bankrutuoja, pritaikoma tuomet europinė sistema, kurią mes siūlome ir tokiu būdu, aišku, bankai bus geriau apsaugoti nuo tokių platesnių šokų. Taip pat mes taikome tokį palaipsninį momentą, palaipsninę sistemą individualūs indėlininkai turi užsitikrinti dabar tokią paramą, tokią paramą rapsą, kokią, kokią gauna dabar. Taip pat perdaudimo sistemą numatę esame 17 metams, kuri galios 3 metus. Ir po to palaipsniui bus toliau kuriamas tas fondas bendra draudimo pagrindu. Ir iki 24 metų mutualizuosime šią, šį fondą taip pat. Norime, kad ta sistema būtų neutrali bankų sektoriui. Indėliai bus, įmokos bus atskaičiuojamos iš bankų, įvertinant tai, ką, ką jie mokėtų į bendrą nacionalinę sistemą. Taip pat mes esame numatę ir daug kitų priemonių, kaip būtų galima sumažinti riziką. Ir pavyzdžiui, iš IDI sistemos negausi jokių pinigų, jeigu pirmiausia nebūsi sumokėjęs savo, indėlio, savo įnašo į nacionalinę garantijų sistemą, o per, dėl perdraudimo per pirmosius trejus metus negalėsi gauti pinigų iš IDIS, kol uh, nebus sumokėti visi pinigai į nacionalinę garantijų sistemą. Tai e, manau, kad tai yra subalansuotas paketas, e, ten siūloma kažkas mainais už kažką, o ne kažkas mainais už nieką. Ir nieks neapsimetinėja, kad procesas e, nebus lengvas, bet aš manau, kad pažangos pasieksime tik mažindami riziką ir dalindamiesi riziką. Ir tą ir siūlo šis paketas tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas pasiūlymas dėl IDIS, aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko baigti dėrybas ir dėl naujųjų taisyklių, dėl finansinių rodiklių. Šios naujos taisyklės sumažins manipulacijos riziką, pasirūpinant, kad rodiklių nustatinėtojai ES turėtų gauti pirminį autorizavimą ir būtų prižiūrimi atitinkamai. Tokiu būdu bus galima atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis visoje ES. Ir aš labai uh, džiaugiuosi, kad Van Nileroisen ir kitiems šiandiems sunešėjams galiu asmeniškai dabar padėkoti už tą darbą. Praeitą mėnesį mes susitarėme dėl finansinių sandorių reglamento ir vėlgi aš manau, kad tai yra labai svarbus irgi mūsų atsakas siekiant sustiprinti finansinių rinkų skaidrumą ir stabilumą. Tokiu būdu mes galėsime geriau valdyti riziką bankinki, šešėlinės bankinkystės sektoriuje, kai buvo sutarta didžiajame 20-tuke. Tai aš labai esu dėkingas ponos, ponui Sorų ir šešėlinėms pranešėjams už jų darbą ir pasiektą susitarimą. Na ir taip pat mes, aišku, nepamiršome ir vartotojų apsaugos. Vartotojų apsauga yra labai svarbu, norint, kad mažmenis sektorius klestėtų. Politinis susitarimas buvo pasiektas dėl dviejų svarbių klausimų nuo ankstesnio mūsų dialogo kovo mėnesį. Draudimo paskirstimo direktyva praeitą savaitę, ponui Langen vadovaujant buvo pasiektas starimas, bus užtikrintas skaidrumas draudimo rinkoje ir bus galima pasirūpinti, kad tie, kurie parduoda draudimą, geriau supras, kokius produktus jie siūlo, o tie, kurie pirks draudimo produktus, gaus informacijos, kurie jiems reikalinga, kad jie galėtų priimti informuotą sprendimą. Peržiūrėta mokėjimų paslaugų direktyva, ponas Tajani parlamente buvo už tai atsakingas, irgi padidina vartotojų apsaugą skaitmenių mokėjimų srityje, turint omenyje ir žalos e, atveju, e, nuostolio atveju arba pavoktos kortelės atveju. Taip pat reikalinga gyvendinti bendrus standartus e, visiems mokėjimų paslaugų tiekėjams. Taigi, aišku, šalia to dar mes vykdėme svarbų darbą turint omeny antros, antro ligmens priemonės. Kaip žinote, tai yra nemenkas uždavinys šiais metais 38 antro ligmens priemonės jau buvo patvirtintos ir mes tikimės 23 dar papildomas priemonės patvirtinti iki metų pabaigos ir tikimės, kad tą pagreitį išlaikysime ir toliau. Taigi, čia tik tai trumpa apžvalga viso to mūsų darbo, kuris vyksta e, mano srityje ir e, bendrai siekėme tikrai greitos, greitos pažangos, turėdami ambicingą darbo tvarkę, aš manau, kad pasiekėme neblogos pusiausvėros tarp finansinio stabilumo išsaugojimo ir, ir išlaikymo ir taip pat remiant augimą, investicijas ir darbo vietas ES. Aš noriu ir dar paspartinti tempą, kad toliau galėtumėme dirbti ir pasiekti apčiuopiamų rezultatų ES piliečiams ir verslui. Ir aš laukiu diskusijų, kurias dabar mes turėsime, surenksime, kaip, kaip, dėl to, kaip galėtumėme tą padaryti ir kaip toliau galėtumėme dirbti kartu per atinančius mėnesius. Dėkuoju. Ačiū. Dabar mūsų kalbėtoja Buharbalskis pirma. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien galime padiskutuoti. Aš norėčiau tarti keletą bendro pobūdžio pastabų, kurios, manau, yra esminės svarbos. Europos komisija yra e, sutarčių sergėtoje, ji užtikrina ir e, teisės aktų kokybę, procedūras ir man neaišku, kaip galėjo taip atsitikti, kad ES valstybės narės kol kas dar e, nėra įgyventinusios bankroto direktyvos ir indėlių draudimo direktyvos, kurios buvo patvirtintos 2014 metais. Kalbant apie bankroto fondą, tai e, valstybės narės e, E, sumokėjo savo indėlius į fondą visiškai neseniai arba netgi ir nesumokėjo. Komisija pažadėjo pateikti daugiau pasiūlymų ir jeigu taryba ir Europos parlamentas sako, kad reikia peržiūrėti kai kurios teisės aktus, ar komisija neturėtų į tai atsižvelgti. Komisija sako, kad reikia baigti formuoti bankų e, sąjungą siekiant sumažinti riziką. Ir man neaišku, kodėl komisija kalba tik apie tai, kad dabar Europos mokesčių mokėtojus turės pakeisti nacionaliniai mokesčių mokėtojai. Tikrai mūsų frakcijai būtų labai sunku tokiam požiūriui pritarti. Kaip komisija ketina sumažinti riziką bankų sektorėje, nesteikdama neteisingų paskatų valstybėms narėms? Aš manau, kad komisija turėtų e, pagalvoti e, apie įvairias priemonės, e, kurios padėtų sumažinti riziką rinkose. Gal jūs galite pateikti daugiau informacijos apie priemonės? Ačiū. Well, thank you, first of all, for those Ačiū už tuos komentarus. Man atrodo, aš pritarčiau jūsų pasipiktinimui dėl to, kad taip ilgai trunka teisės aktų ir įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės prisėmė ratifikavimas. Būtent todėl per paskutinius metus mes padarėme viską, kas įmanoma, dvišalių pagrindų su uh, valstybėmis narėmis, ekofinė, eurogrupėje, pabrėždami, kad būtina užtikrinti gyvendinimą. Palyginti su tuo, kokia mūsų padėtis metų pradžioje, mes iš tikrųjų padarėme daug pažangos, bet aš sutinku su jumis, kad būtų daug geriau, jei nereikėtų viso tokio labai ilgo proceso, turint omenyje, kad buvo prisimti įsipareigojimai, nes lygiai taip pat yra labai svarbu kad pradėjome ir pažeidimų procedūras. Panaudosiu visas turimas priemonės, kad išlaikyčiau spaudimą. Yra tas procentas, kiek mums reikia, kad įsigaliotų e, nuostatos pasiektas šiandien. Ir aišku, aš sutinku su jumis. Idealiu atveju būtų buvę geriau išvengti tokios situacijos, kad būtų reikėjo, kad reikėjo laukti iki paskutinės akimirkos. Dėl rizikos mažinimo, mm, jūsų tas toks mm, esminis klausimas, ar net turėtų būti visos šios priemonės visų pirma įgyventos ir tik paskui galvoti apie kitas priemonės. Aš manau, kad mm, turėsime BRD ir GSD visiškai įgyvendintas ir tik po to uh, Mm, pateikti bus pasiūlymai dėl įdės, nes aišku, reikės mums laiko, kad viskas būtų, kad viskas pajudėtų į priekį. Tai labai svarbu, kad viskas būtų padaryta ir todėl mes parengėme tą pasiūlymą būtent tokiu būdu, kad būtų priemonės dėl rizikos mažinimo, taip pat dėl mutualizavimo Ir man atrodo, kad tik tokiu būdu padarysime pažangos. Manau, kad visi sutinka, kad reikia pažangos ir, ir galvojama tik tai apie tuos etapus, kada, kada bus tai įvedama. Tai aš, aš pritariu tam jūsų susirūpinimui ir manau, kad visą tai reikia padaryti dirbant tandemu ir visos tas priemonės, kurias mes pasiūlėme dėl rizikos mažnymo, yra taip pat įgyvendinamos lygiai greičiai su indėlių draudimo e, schemomis. Nina Džil. Man atrodo, kad visi vertina esu kaip viena iš plačiausių užmojų iniciatyvą, kas galėtų padėti ekonomikai iš esmės, bet man atrodo, kad kalbant apie šį paketą, nesu tikra, ar tikrai taryba irgi parodys tokį pat entuzijazmą kaip parlamentas, turint omenyje, kad per pastarosius pusantrų metų vis buvo stringama. Ir ne vien tik tai dėl. Dėl MMF. Man atrodo, kad reikia galvoti ir apie kitas reformas, ar tai būtų įdis, tai irgi tokių pačių kontroversijų turinti iniciatyva, ar tai būtų mokumas ar kiti momentai. Ir ką Bolts, kolega Bolts pasakė, ką jūs darysite kaip komisaras, kaip komisija, kaip e, sutarčių sergėtojai, kad ir kiti klausimai, ne tik tai CMU, bet ir įdis taptų realybę, kad būtų iš tarybos tas palaikymas. Ir kitas mm, momentas. Financial Times praeitą savaitę paskelbė, kad mm, prastų e, ipotecinių paskolų e, vertimas į VC bus pradėtas JAV, tai iš tikrųjų finansinis sektorius e, turėtų pasimokyti iš toksiškų produktų e, praeit visos patirties. Tai aš suprantu, aišku, kad čia yra ir, ir, ir naudingų instrumentų, kadangi tai bus daugiau skolinimo realiai ekonomikai, tačiau reikia nepamiršti ir to, kas neramina. Aš, aš suprantu, kad jūsų keitinimai yra užtikrinti, kad ES taip nebūtų. Bet čia yra visai lė dalykų, kuriuos norėčiau paprašyti paaiškinti. Pavyzdžiui, 86 milijardai eurų blogų paskolų, kurios sėdi ES bankose. Kaip pasirūpinti, kad nebūtų tos paskolos paverstos e, vertybiniais popieriais. Ir aš, aišku, yra ir tam tikros rizikos, kaip mes užtikrinsime, kad investuotojai galėtų pasitikėti SDS etikete. Daug kas sako, kad vertimas VT. VT VP bus sėkmingas tik tuo met, kai bus vienodos veikimo sąlygos su padengtomis obligacijomis, kurios šiuo metu yra daug įdomesnis variantas bankam nei vertimas VP. Kaip mes presim tą klausimą, ar yra kažkokių numatomų pasiūlymų? Well, thank you, and thank you for the... Ačiū. Dėkuoju už bendrą palaikymą. Temų man atrodo, dėl bendrusių pastabų, dėl tarybos ir tarybos pozicijos dėl temų, aš sakyčiau, kad taip, palaikymas yra geras dėl temų iš tarybos pusės. Jie tikrai judėjo greitai dėl vertimo VP, jie bus užbaigę po kokios savaitės ar dviejų, Tai bus tikrai tvirtas palaikymas iš visų 28 valstybių narių mūsų bendram požiūriui, kad reikia žengti žingsnis po žingsnio. Ir su veiksmų planu mes labai aiškiai pasakėme, kokie yra jo elementai. Labai aiškiai suprantu, kad mano darbas yra visą tą darbą vesti į priekį ir, ir pasiekti rezultato. Man atrodo, visi turime stengtis siekti rezultato kaip galima greičiau. Grei Dėl MMF aš suprantu, aišku, jūsų nusivylimą, galėjome daugiau pažangos pasiekti Luksemburgui pirmininkaujant. Kaip žinote, aš labai norėjau, kad tos pažangos būtų. Aišku, Olandijos pirmininkavimo metu aš tikiuosi e, tęsis tas darbas, aš jau su jais kalbėjausi, aš, aš, aš paaiškinau, kad reikia pažangos ir tie atitinkami elementai turi judėti prieki. Uh, dėl vertimo VP. Trumpai. Čia tas konkretus susirūpinimas, ką jūs išsakėte, aišku, mes dirbsime tuo klausimu, analizuosime pasiūlymo detalės parlamente dėl e, savisertifikavimo. Dėl, aišku, aš kėliau tą klausimą dėl atsakomybės, kai nekalba apie vertimą VP. Mes žinome, kas atsitiko su reitingavimo agentūromis, kuomet rizikos vertinimą atidavėm trečiom šalims. Ir aišku, atsirado ta galimybė, kad žmonės pasinaudoja trečią šalimi ir gauna tą patikinimą, jeigu to reikia. Dėl padengtų obligacijų mes pradėsime išsames konsultacijas dėl padengtų obligacijų kitais metais. Tai bus mūsų veiksmų plano dalis. Ir mes tada galėsime panalizuoti ir tuos ryšius, apie kuriuos jūs kalbate. Thank you, Bert Lukas. Ačiū toliau, Bert Lukas. Ačiū. Gerbiamas komisarė Lord Hill, aš norėčiau Jums pateikti labai paprastą klausimą apie Europos bankų sąjungos trečią ramstį, tai yra indėlių draudimą. Ar Jūs man pritarėte, kad ta rizika, kuri yra ES bankų sektoriuje, yra labai asimetriškai pasiskirščiusi? ir ta rizika didžiausia ES pietinėse valstybėse narėse, kurias palėtė krizė, e, kur yra didžiulis valstybinis įsiskolinimas, kur ir privatus asmenys pasėmė daug kreditų. Na, e, niekas negali tiksliai žinoti, kas atsitiks ateityje. Bet uh, Kalbant apie indėlių draudimo sistemą ir jos e, vertinimus, ar e, galima būtų sakyti, kad e, ir bankų įmokų turės naudos pietinių valstybių narių bankai? Ačiū. Na, man atrodo, kad aš turėčiau pradėti nuo to, kad e, dėgiant e, Europos bankų sąjungą e, yra įgyvendinamos reformos, kurios turi padėti išvengti nemokumo. Aš manau, kad jūs esate teisus, pabrėždamas tą faktą, kad egzistuoja įvairūs rizikos lygmenys Europos bankų sektorėje. Na ir mes dėl to esame parengę daug įvairių priemonių, taip pat rizikos mažinimo priemonių, kurios turėtų padėti išspręsti tas problemas ir užtikrinti, kad rizika bus sumažinta. Ir apie tai kalbama ir tame komunikate, kurį mes paskelbėme kartu su teisėkuros pasiūlymu. Tiesa yra ir ta, kad Dabar mes periname nuo perdraudimo iki į bendrą draudimą, coinsurance. Taigi e, rizika bus dalinamasi. Ir bus galima paskaičiuoti rizikos e, e, svertinį E, rodiklį pagal e, europinius duomenis, ne pagal nacionalinius duomenis. E, tie bankai, kurie yra saugesni, jie mokės mažiau, o didesnius įnašus turės įnešti tie bankai, kuriem patiria didesnę riziką. Ir aš manau, kad tai iš dalies gali padėti išspręsti tas problemas, bet iš kitos pusės Tai padės e, įgyvendinti ir e, priežiūrą europinių lygmenių, taip pat ginčių sprendimą e, europinių lygmenių, taip pat yra ir Europos, europinė sistema dėl indėlių, bet mums reikia ir saugiklių. Mes norime, kad žmonės mumis pasitikėtų. Ir būtent dėl to Aš manau, kad mūsų pateiktas pasiūlymų paketas yra subalansuotas ir pasiūlymai bus įgyvendinami įvairiais etapais. E, prieš perėdami prie kito etapo mes e, visų pirma sukursime žmonių pasitikėjimą. Man atrodo, kad man dar liko šiek tiek laiko. Tai aš dar pateiksiu vieną klausimą, į kurį dar nebuvo atsakyta. Taip, iš tikrųjų yra bandoma sumažinti riziką, bet Kaip Jums atrodo, ar ta rizika vis dar yra? Jeigu jos nebūtų, tai nereikėtų ir e, indėlių draudimo sistemos. Kaip Jūs manote, ar e, Vokietijos bankai turės atlikti mokėjimus e, pietinių šalių bankams? Mūsų tikslas yra sukurti saugesnę sistemą. Ir man atrodo, nėra teisinga sakyti, kad Mūsų pasiūlymo tikslas arba pasiekmė bus ta, kad e, bus e, pervadamos lėšos į, kitas, į pietų e, šalis. Man atrodo, kad tikrai galime išsklaidyti tas abejonės, kurios jums kyla. Ačiū. Galbūt būtų galima sudaryti tam tikrą sąrašą, kur būtų e, numatytos konkrečios išpirkimo sumos e, konkrečioms valstybėms narėms. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarė, kad pas mus dar kartą atvykote. Mes pritarėme didžiai daliai ambicijų, e, su kuriomis yra siejamas kapitalo rinkų sąjungos kūrimas bet e, dėl šio to esu tikrai labai susirūpinęs. Ir e, kalbu apie tendenciją, kurią pastumėm praktiškai visose politikos e, sritise. Paprastai politika, politika yra formuojama uh, E, vienodai visoms valstybėms narėms, bet nėra atsižvelgiama į periferijoje esančias šalis. E, jūs kalbėjote apie e, tam tikrą asimetrinio šoko riziką ir aš manau, kad tokia rizika tikrai egzistuoja. Yra baiminamasi, kad pietinės šalis vėl padarys tokių pačių klaidų. Uh, E, tai akivaizdu ir iš pasiūlymo dėl indėlių draudimo sistemos. Kalbant apie e, kapitalo rinkas, e, tai čia reikia paminėti du svarbiausius finansų centrus - Frankfurtą ir Londoną. Ir labai lengva uh, patekti į spastus ir kurti tokias, e, teikti tokius pasiūlymus, kurie atsižvelgtų tik kitų finansinių centrų e, situaciją. Ar jūs esate tikras, kad e, pateikėte teisingą pasiūlymą? Na, aš tikiuosi, kad jūs galiu patikinti iš dalies žodžiais, bet taip pat ir darbais. Tiesą pamatysite pamatęs, kaip aš dirbu, na, bet bent jau žodžiais aš tikrai e, pritariu tam, ką jūs pasakėte. Iš tikrųjų, mes visą laiką turėtumėm siekti e, teikti subalansuotą pasiūlymą, neturėtumėm e, priimti tokių sprendimų, kurie būtų tinkami visiems. Ta pati pasakyčiau ir apie finansinės paslaugas. yra e, dabar peržiūrimas kapitalo reikalavimų reglamentas ir viena iš šios e, peržiūros priežasčių yra ta, kad mes e, stengiamės įvertinti to reglamento poveikį mažų bei vidutinių įmonių kreditavimui, bandome įvertinti, ar tas reglamentas yra proporcingas Ir aš manau, kad e, geriausia darbą pradėti nuo konsultacijų. Aš e, niekam neprimečiau jau parengto pasiūlymo. Ne, aš darbą pradėjau nuo konsultacijų su vairiais asmenimis, bandžiau išsiaiškinti jų nuomonę apie tai, kokios kliūtis egzistuoja ir kokie būtų įmanomi praktiniai sprendimai toms kliūtims įveikti. Dar galėčiau vieną pavyzdį pateikti. Dabar jau vyksta konsultacijos dėl padengtųjų obligacijų. Aš žinau, kad šios obligacijos yra labai svarbios vienose rinkose ir netokios svarbios kitose rinkose. Taigi, man svarbiausia, aš tikrai nenoriu, kad E, primeščiau kam nors harmonizuotas taisyklės ir sužlugdyčiau e, puikiai veikiančias rinkas. Mes e, turime pasimokyti iš geriausios turimos patirties ir leisti iš tos patirties pasimokyti ir prastesnėje situacijoje esančiam šalims. Tai būtent taip aš ir ketinu dirbti. Ir Kaip jau sakiau, aš bandau e, įvertinti dabartinį teisės aktų poveikį ir e, dirbu vadovaudamasis kiek įmanoma labiau subalansuotų požiūrių. Kalbant apie kapitalo e, rinkų sąjungą, tai yra toks projektas, kuris yra skirtas 28 valstybėms narėms Ir šio projekto turėtų, turėtų naudos visos valstybės narės, ypač tų, kurių kapitalo rinkos dar nepakankamai išsivyšiusios. Tai mes turime nepamiršti tokių šalių ir turime užtikrinti, kad jos kiek manoma geriau galės pasinaudoti kapitalo rinkų privalumais. Fabio Demaci. Eh, Komisijos nariai Hill. Na, panašiai, paprastai eh, yra teikiami klausimai apie e, kapitalų e, rinkų sąjungą. Bet aš manau, kad reikėtų pradėti nuo struktūrinių reformų. Kaip žinia, šiuo metu parlamente yra e, svarstamas pasiūlymas dėl bankų struktūrų reformos. Prisiminkime, kaip Vatikane yra uh, renkamas popiežius, e, kai renkamas popiežius visi laukia, kol iš kamino pradės e, e, rūkti dūmai, bet, bal, bal, balti dūmai, bet paprastai to reikia palaukti. Na ir dabar dar laukiame susitarimo ir aš noriu pasitariauti, iki kada jūs laukiate susitarimo tam, kad neatsimtumėte šio pasiūlymo. Būtų tikrai e, labai gaila, jeigu dėl Europos parlamento nebūtų įgyvendinta ta labai svarbi bankų struktūros reforma. Turiu dar klausimą ir dėl e, indėlių e, draudimą. Man atrodo, savame suprantame, kad ES reikia indėlių draudimo sistemos. Tačiau pritariu anksčiau pasisakysiams kolegoms, kurie turėjo abejonių. Mes visų pirma turime įvertinti kylančią riziką. Ir aš tikrai labai nustebau, kai Junkeris e, paskelbė, kad taupam, taupamosioms kasoms turėtų būti taikoma išimtis. Na, o paskui visiškai netrukus jūs pateikėte pasiūlymą, kur taupamosioms kasoms nebuvo padaryta išimtis. Ar e, komisija e, tarpusavį nesusišnekėjo, ar taip atsitiko dėl kitų priežasčių, gal galite atsakyti. Ir turiu dar vieną klausimą, gal jis nuskambės ir egzotiškai, bet prisiminkime, kas neseniai įvyko Paryžiuje. Aš e, kreipiausi į komisiją, į tarybą ir e, teiravausi, kas atsitiks su jungtinių tautų e, rekomendacijomis dėl teroristų finansavimo nutraukimo arba suslugdymo Man buvo atsakyta, kad už tai atsakinga valstybės narės ir kad komisija apie tai neturi jokios informacijos. Aš e, tikrai norėčiau sužinoti, gal e, šiandien galite man pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu. Okay. Uh... Dėkoju. Čia keli klausimai. Dėl bankų struktūros reformos aš tikiuosi ir manau, kad uh, jau nuosekliai dirbu keletą mėnesių ir dėl to nuosekliai yra ir komisijos pozicija. Mes būtent manome, kad per dideli, kad žlugtų bankai, leis tai išspręstas problemas per BSR pasiūlymus ir taryba sutarė dėl bendrojo požiūrio. Aš manau, kad tai suteikia mums pagrindą toliau plėtoti pasiūlymą ir aš tikiuosi, kaip visą laiką tikėjausi, na, kad parlamente matyt nebus lengva tą padaryti, bet tikiuosi, kad pavyks pasiekti susitarimo ir kad galėsime toliau tobulinti šį pasiūlymą. Dėl garantijų sistemos aš tik tai galėčiau pakartoti, ką jau sakiau, aš tai vertinu ir taip ir taip, abiejais būdais. Aš nepritariu tam, kad tai, ką mes darome, yra susiję su pasiūlymu, kuriuo tik bandoma paskirstyti riziką, o ne ją mažinti. Mes labai tikslingai pateikėme tokį pasiūlymą, kuriame yra kalbama apie rizikos mažinimą ir taip pat pasidalymą riziką. Ir aš manau, kad yra teisingas požiūris ir aš asmeniškai manau, kad labai svarbu imtis rizikos mažinimo priemonių. Toliau tai, ką jūs sakėte apie vietos e, tupkasis. Aš e, manau, kad ta pozicija yra ir komisijos visų narių ir pirmininko pozicija, kad visi bankai turi būti apdrausti pagal indėlių garantijos sistemą, bet taip pat mes labai aiškiai suprantame, kad įvairūs bankininkystės modeliai yra labai specifiniai ir IPS sistemos, pavyzdžiui, Šparkasen modelis Vokietijoje yra specifinis ir mes turime, aišku, tai atsižvelgti, mm, teikdami pasiūlymus ir dėl galtinio jūsų klausimo, kažin ar galėsiu labai konkrečiai jį atsakyti, bet tik tai galiu pasakyti, kad tas klausimas dėl, kaip, dėl to, kaip bus bendrai su finansiniais produktais, tai mes tikrai tenksimės pasirūpinti, kad tam tikrų produktų saugumo spragos būtų panaikintos, kad nebūtų piktavaliai, negalėtų piktavaliai jomis pasinaudoti ir finansuoti terorizmo. Tai yra tos problemos, į kurias turėsime labai didžiai atsižvelgti ir siekti subalansuoto požiūrio į tai, kaip būtų galima sugriežtinti sistemą ten, kur įmanoma tą padaryti. Ačiū, kolegos, labai. Norėčiau Jums priminti, kad dvi minutės klausimui. Sven Gygold. Sveiki atvykę komisijos nariai. Čia dabar mums sėdint Paryžiuje vyksta klimato kaitos dėrybos. Ir finansai čia irgi yra labai svarbus, bandant žalinti ekonomiką. Taigi jūs darėte nuorodą savo kapitalų, kapitalo rinkų sąjungos plane į tai ir aš turiu du su to susijusius klausimus. Pirmiausia, PRIPS mes susitarėme, kad tvar, tvarios investicijos bus jų atžvilgių pateikiama informacija piliečiams, bet jūsų tarnybos dėja kol kas dar neįgaliojo atitinkamų institucijų teikti patarimus dėl atitinkamų techninių standartų, ar jūs nepasinaudosite klimato kitos konferencijos galimybėmis ir patvirtinsite, kad jūs įgyvendinate tuos taisyklės, e, tas taisyklės, dėl kurių parlamentas dėrėjosi su buvusiu komisijos nariu ir taryba, ir kad suteiktumėte įgaliojimus esmai ir kad būtų pateikiama tvari informacija piliečiams. Toliau kalbant apie indėlių garantijų sistemą. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mes sutarėme kad reikalinga bendra sistema, pagal kurią visur būtų įmanoma užtikrinti vienodą pasitikėjimą dėl to mes pritarėme perdraudimo sistemai. Tik negalime pritarti paskutiniam jūsų pasiūlymo etapui, kur numatytas bendras fondas, nes tokia bendro fondo sistema sunaikins institucinę apsaugos sistemą, kuri yra labai svarbi realiai į ekonomiką orientuotai bankų sistemai, tai tam tikrose valstybėse, įskaitant Vokietiją. Ir aš turiu pasakyti, kad pirmininkas Junkeris spalio 8 dieną teigė, kad šios sistemos nebus paliestos. Jis būtent taip ir pasakė. Tai ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad Europos komisija kalba vienu balsu? Kaip gali žmonės pasitikėti, jeigu pirmininkas sako, kad nebus paliestos tos sistemos, o jūsų pasiūlyme uh, dabar yra siūloma įvesti, numatyti vieną bendrą fondą. Dėl pirmojo klausimo apie tvarumą, prips ypatingai, tai platesnio pabudžio pastaba. Manau, kad labai svarbu kapitalo rinkų sąjungoje numatyti tokią sistemą, kuri būtų ilgalaikė, Ir aišku, vyksta diskusijos, kaip jūs tikriausiai ir žinote, dar daugiau apie, apie tai nei aš, tarptautiniu mastu, regu, tarp reguliuotojų, FSP ir panašiai dėl ryšio tarp tvarumo ir finansinių reglamentų. Ir aš manau, kad mes turime labai didžiai apie tai pamastyti ir taip pat uh, Jūs puikiai žinote, kad konkrečiai kalbant apie rinkų, rinkų sąjungą, žaliosios obligacijos yra vienas iš keliamų variantų. O dėl PRIPS aš žinau, kad jūs domitės šiuo klausimu. Aš su savo tarnybomis pasikalbėsiu, pasakysiu, ką jūs sakėte ir esu pasirengęs toliau su jumis kalbėtis. Ir jeigu mums pavyks tikrai gauti patarimų iš ESMA institucijos, aš tikrai mielai išklausysiu tų patarimų ir labai greitai grįšiu prie šio klausimo ir pasikalbėsiu su jumis, koks galimas būtų variantas, o dėl to, kas kalbėjote apie indėlių garantijų sistemą, čia manau, kad ta pozicija, kurią aš išdėšiau, yra kolegijos, komisarų kolegijos ir pirmininko poziciją. Aš manau, kad ir tikiuosi, kad jūs ir kiti pirmiausia suvoksite, kad ta pozicija yra tokia, kad mes manome, jog turi būti apdrausti visi bankai, bet, kaip sakė pirmininkas, puikiai suvokiame, kad yra spėtinių modelių pagal investuotojų apsaugos sistemas. Ir mes daug kalbėjomės kalbėjome su Top Kasem iš Parkasen e, Vokietijoje, kitais kooperatyviniais bankais ir mes kalbėjome apie tai, kad e, reiks atsižvelgti į tokius modelius ir taip pat pasiekti pažangos įgyvendinant indėlių garantijų sistemą. Ačiū. Steven Wolf salėje nematau. Kągi ponas Anemans. Ačiū. Dešimt minučių man tada lieka. Pone Hill, norėčiau paklausti jūsų keletos klausimų susijusių su indėlių garantijų sistema arba indėlių draudimo sistema. Jeigu kažkas nenusiseks, jeigu susiklostys nekokia situacija, tarkim, Europos pietuose, tai tada norėčiau paklausti, ar jūsų tie puikūs principai, Europos garantijų principai iš tiesų padės išspręsti kelias problemas. Pirmiausia, ponas Kameronas tikriausiai žinote, yra atsintęs laišką ponai Tuskui ir ten yra konkretus konkreti pastraipa, kur kalbama ekonominę valdyseną, kalbama apie ne vieną, o kelias valiutas ir tame, toje pastraipoje yra teigiama, kad Junktinė karalystė nenori susidurti su diskriminacija, nori išvengti diskriminacijos, turint omenyje tas valstybės, kurios nepatenka į euro zoną ir kad tos tie našai turi būti laisvanoriški, kad mokesčių mokėtojai neturėtų būti atsakingi už tai, kaip uh, eurozona suteikia stabilumą. Taigi, kaip jūs derinate garantijų sistemą su tais pareiškimais, kuriuos padarė jūsų premjeras? Ir galiausiai dar vienas aspektas, sižiūrint tai, ką sakė ponas Šoiblė. Tai bus pervedimų Europa jeigu bus tokia draudimų sistema, ne kas kitas, o pervedimų sistema e, Euro, Europa. Ir bankai pietuose gaus kur kas daugiau naudos nei bankai šiaurėje. Taigi, kaip jūs suderinsite tuos du faktus su savo tokiais um, deklaruojamais principais? Kągi, aš pirmiausia, taip, maloniai, pats e, es, es, esu iš šiaurės šalių, šalies. Uh, galiu pasakyti, kad bankų problemos mažėja ir aš norėčiau teikti, kad, norėčiau galėti teikti, kad tai yra ta problema, kuri aktuali tik tam tikrose vietose, bet tos pastabos, kurios buvo išsakytos, buvo susijusios su tam tikra potekste, bandant įteikti, kad yra unikali, unikali problema ir aš tik tai galiu pasakyti, kad aš savo šalyje atidžiai mačiau, kokių atsiranda problemų, kai uh, susimauna bankai. Ir aš manau, kad mes galime panašių pavyzdžių surasti apie tokius bankus kitur, kurios, kurie patenka į problemas kitose šalyse, įskaitant ir tuos bankus, kurie veikia pagal ko, ko, kooperatyvinį modelį. O atsižvelgiant tai, ką jūs sakėte apie. Ir atsiprašau, jeigu ne viską, ne visus aspektus supratau, bet turint omenyje, kokį ryšį jūs čia bandėte padaryti tarp bankų sąjungos ir pono Kamerono laiško pirmininkui Tuskui ir kai, kaip tai yra susiję su tuo, kad Europa gali turėti kelias valiutas, aš manau, kad bankų sąjungos elementas čia yra toks, kad bankų sąjunga yra tik eurozono šalims, tačiau tai ta sistema yra atvira ir kitoms valstybėms narėms, kurios nori prisijungti prie bankų sąjungos. Ir tai yra toks sprendimas, kuris buvo priimtas. Ir bet kuri eurozonai priklausanti valstybė tokį sprendimą turėtų priimti, atsižvelgdama į esamas aplinkybės. Ir vėlgi dėl indėlių garantijų sistemos tai aš gal grįžčiau prie tų klausimų, kurios, to, tų dalykų, kuriuos jau minėjau, būtent, kad tokia sistema, kuri leistų sustiprinti bankus visoje Europoje, yra protingas dalykas ir mes visi galime nukentėti nuo didesnių bankinių šokų, o tokia bendroji sistema užtikrintų geresnę gynybą bet kuriai valstybei nariai, jeigu tokių šokų atsirastų. Ačiū. Markus Ferber. Ačiū komisarė, aš noriu pateikti du trumpius klausimėlius. Pirmas klausimas. Prieš gerus metus, kai vyko jūsų klausimas parlamente, jūsų buvo pasiteirauta, ar jūs norite keisti, teikti pasiūlymą dėl indėlių draudimo. Uh, Ir jūs sakėte, e, dabartinėje direktyvoje yra numatyta, kad bus teikiama ataskaita 2019 metais apie sistemos įgyvendinimą. Tai kodėl čia taip atsitiko, kad per vienerius metus jūsų pozicija pasikeitė iš esmės? Ir kodėl jūs dabar siūlote e, tokią indėlių draudimo sistemą? Antras klausimas. Dėl kapitalo rinkų sąjungos Iš jūsų pasiūlymo akivaizdu, kad įmonės bus tikrai labai priklausomos nuo bankų kreditavimo. Buvo pateiktos rekomendacijos, pavyzdžiui, CDR 4. Ar komisija irgi ketina ją atsižvelgti? Ir aš noriu pasiteirauti, Kas atsitiks su smulkiais bankais? Ar jie galės užtikrinti mažų bei vidutinių įmonių finansavimą? Well, first of all, on the... Uh, Na, pirmiausia, dėl pirmojo jūsų komentaro norėčiau pasakyti, kad čia yra dvi tokios platesnės mintys, kurias, kuriamis norėčiau pasidalinti. Pirmiausia, pirmų, penkių pirmininkų ataskaita dar nebuvo, nebuvo paskelbta tuo met, kai aš su jumis kalbėjausi prieš vienerius metus. Atrodo, viskas jau įvyko kur kas seniau. Taigi, tai vienas elementas, kuris pasikeitė, o dar vienas dalykas, kas pasikeitė, ir tai yra susijęs su bendru požiūriu, kurį aš bandau įdėkti visur. Uh, Tai yra, jeigu mes norime pasiekti pažangos įvairiose ekonomikos rytyse, mes turime surasti būdų, kaip užsitikrinti pasitikėjimą, nes pasitikėjimas panašu yra sumažėjęs įvairios, įvairiose valstybėse narėse ir tarp valstybių narių ir aš manau, kad tai, kaip jūs bandote atkurti pasitikėjimą, tai pirmiausia reikia viską daryti tikrai palaipsniui, nebandyti visko daryti vienu kartu, numatyti kryptį, bet nejudėti tol, kol nepasiekta pažanga. Tokio požiūrio aš laikausi dėl kapitalų sąjungos ir taip pat e, dėgiant e, indėlių garantijų sistemą. Tai yra kitoks pasiūlymas nei tas, kuris buvo pateiktas e, tikrai kur kas anksčiau, 12 metais, kai buvo visapusiškas mutualizavimas numatytas ir tai buvo pirminios, pirminės koncepcijos dalis, pirminės sistemos dalis. Dabar viskas yra visiškai kitaip, nes yra bandoma palaipsniui viską daryti, spręsti tam tikras problemas, su kuriomis susiduria žmonės ir suteikti galimybę žmonėms atkurti tą pasitikėjimą. Toliau tai, ką jūs sakėte apie kitus svarbius dalykus, apie MVI paskolas ir kaip mes galėtumėme jas paskatinti. Ir čia atsakymas būtų pasitelkiant kelias priemonės. Aš sutinku su jumis, kad MVI paskolų klausimas e, nebūtinai yra susijęs tik tai su kapitalo rinkų sąjunga, tai yra tik tai sprendimo dalis, bandant papildyti bankų paskolas ir numatyti uh, įvairius variantus verslui, ar per rizikos kapitalą, viešas rinkas, ar pritraukti investicijas e, per geresnę MBI kredito informacijos sistemą, panašiai visi tie dalykai padėtų. Ir klausimas, kaip padėti bankams, kurie pagal tradicijas, e, pagal susiklošęs tradicijas daugelį valstybių yra pagrindinis finansavimo šaltinis, čia yra įvairūs būdai galimi. Pirmiausia, tai būtų susijęs su mūsų pasiūlymais dėl vertimo, vertimo vertybiniais popieriais, tada galima e, bankams suteikti galimybę daugiau skolinti MVI, išlaisvinti lėšas ir skolinti MVI. Tas būtų pritaikytina ir Vokietijoje. Ir taip pat sutinku, kad bandymas numatyti proporcingumą kapitalo reikalavimuose ir peržiūrėti kapitalo reikalavimų direktyvą ir uh, įvertinti tuos įrodymus ir surinktus rezultatus. Paraginčiau visus tą padaryti ir pažiūrėti, ar tie teisės aktai veikia taip, kaip mes norėjome, ar yra būdų, ar yra situacijų, kai tie teisės aktai daro neigiamą įtaką, pavyzdžiui, e, paskoloms MVI šiame sektoriuje. Ačiū Renato Sorų. Grazie Presidente. Eh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasirauti Lordo Hill. Ką jis mano apie rizikos faktorių e, įvedimą bankų sistemoje? Viena vertus yra viduržėme jūros šalių, kurios e, pastaraisiais metais tikrai kenčia nuo labai griežtos taupimo politikos. Bandoma atgaivinti jų ekonomikos ciklą, bet vykdoma politika labai griežta. Antra vertus yra tokių šalių, kurios dėdamos daug pastangų dabar jau perina prie e, geresnio fiskalinio konsolidavimo politikos. Bet iš ko bus finansuojami viešieji finansai? Tose šalise, kurios kenčia nuo krizės, juk jų padėtis yra silpnesnė ir e, dėl to įgyvendinus tokį naują jūsų pasiūlymą, tas skirtumas tarp tokių valstybių narių dar labiau pagilės. Aš manau, kad tikrai kyla pavojus tokių šalių ekonomikos konvergencijai, o taip pat ir fiskalinių sistemų pusiausvirai. Ačiū. Um, I think first of all that Manau visų pirma, ką pasakėte dėl to, kad reikia jautriai e, žiūrėti į finansinio stabilumo rizikas, jei būtų pernelyg greit pereiti judama į priekį, neapmašius to proceso, tai aš manau, kad uh, Teisingas yra pastebėjimas ir e, todėl ir vykdomas platesnės diskusijos dėl e, valstybių skolos e, svertinių koeficientų, atsižvelgiant į platesnį tarptautinį kontekstą, ne vien tik tai Europoje, bet ir Europoje ir kitose jurisdikcijose. Nes manau, kad jeigu čia būtų suklysta, tai uh, padariniai, kaip, kaip jūs apibūdinote, būtų labai dėli. Ir manau, reikia pridurti, kad, ką mes irgi pasakėme subalansuotai, kad tai yra dalis bendro rizikos mažinimo proceso ir mes tą pasakėme komunikate, kurį paskelbėme greta Europos dėlių draudimo sistemos. E, ir čia tas klausimas, ar galima, kaip įvertinti e, bankų e, balansą patirimą riziką dėl, dėl valstybių skolos rizikos savo šalise, tai manau, kad tuo klausimu reikia dirbti. Nes, manau, yra klausimas, kuris yra esminis, visą tai paremta juo ir, ir turime realistiškai viską vertinti. Uh, kad e, ne, nekiltų grėsmės finansiniam stabilumui. Ir taip mes ir ketiname tą klausimą spręsti ateityje. Thank you, Georgios Kritsos. Georgios Kritsos. Your President, two questions. Ačiū pirmininkė, du klausimai komisarai. Bankų sąjunga juda į priekį pagal planą. Uh, Komisija prisideda prie to proceso labai pozityviai. Tuo pat metu e, daug bankinio sektoriaus profesionalų galvoja, kad e, naujosios taisyklės galiausiai privers Europos didžiausius bankus pagal turtą mažinti savo dydį ir galbūt jiem bus netgi dar sunkiau konkuruoti su JAF bankais e, globaliai. Kaip jūs galėtumėt sureaguoti tokią kritiką? Ar tikrai yra ta rizika, kad bus pernelyg daug reglamentų ribojimų, taisyklių, kas neigiamai paveiks pagrindinių Europos bankų veiklą ir jų ateities perspektyvas? Tas klausimas, aišku, sėtina su Graikijos situacija keturi Graikijos sisteminiai bankai dabar turėtų baigti savo trečią rekapitalizavimo procesą labai nepalankiomis e, ekonominėmis sąlygoms. Ar jūs pritartumėt, kad e, Graikijos bankinis sektorius galėtų sekti tendenciją pagal nustatytą tvarkaštį link bankinės sąjungos? Kaip jūs nustatėte, ar jūs galvojate, kad Graikijos bankinė sistema yra ypatingas atvejis ir su jie reikėtų elgtis taikant išimtis bendrosioms taisyklėms? Ačiū. On your, um, first point. Dėl jūsų pirmo pastebėjimo. Iš esmės klausimas yra toks, ar, ar ne per daug yra tų visų reglamentų ir taisyklių. Man atrodo, iš dalies visi mes kas dirbame tarptautinėje reguliavimo sistemoje, mastome apie tai. Ir manau, kad yra plačiai paplitęs e, toks jausmas ir FSB ir kitur, kad reikia staptelti ir pamastyti, ar tikrai viską sudėliojame teisingai, galvojant apie užimtumą ir augimą, ar tikrai pusiausvėra sudėliota teisingai. Taip Mano toks atsakymas jūsų tam bendram klausimui būtų toks. Galvojant apie tolesnės taisyklės, žinome ir TILAK mūsų laukia, ir MREL mūsų laukia įvedimas ir daug kitų elementų pagal bazelį, žinome, kas dar laukia. Žinome, koks yra požiūris, kuriuo turėtume vadovautis, tai yra mes turime siekti veikti mm, tarptautinėje mm, reguliavimo sistemoje su tilak mes tai darome, bet lygiai taip pat mes tuo pat metu turime atsakyti savo klausimą, ar visi tie reglamentai ir taisyklės iš skirtingų komitetų mm, ar visuomet jie yra tinkami atsižvelgiant į Europos bankinės sistemos specifiką. Europos bankinė sistema yra kitaip suformuota ir, ir istoriškai, ir, ir, ir dėl kitų priežasčių nei amerikiečių bankinė sistema. Ir mes, mano manimu, tikrai neturėtumėm importuoti visų tų savybių, kurios galbūt tinkamos amerikiečių modeliui, neturėtumėm siekti viso to, paraidžiui pritaikyti mm, Europos bankiniai sistemai. Aš noriu, kad mes turėtumėm stiprią bankinę sistemą, mums reikia stiprių bankų, mums reikia bankų, kurie būtų pajėgus atlikti savo rinkos kūrimo funkciją, kurie būtų pajėgus skolinti, kurie būtų pajėgus konkuruoti Dabar kalbant bendrai apie Graikijos bankus, RRD, pavyzdžiui, teisės aktas, sakykime, aš galvoju, turime toliau įgyveninti tą teisės aktą, taikyti jį visoms valstybėms narėms. Manau, kad mus padrasina žinios, kuriuos mes girdime dėl Graikijos bankų pozicijų. Uh, dėl rekapitalizavimo, pavyzdžiui, Dėl to, pavyzdžiui, kaip pasisekė bent keliems iš jų sukaupti, pritraukti lėšų iš privataus sektoriaus, na, nereikėjo kreiptis į valstybinį sektorių, tai yra padrasninti ženklai, bet aišku, reikia nepamiršti ir to, kad buvo tikslingai gyvenintos reformos tam, kad visas bankinis sektorius sustiprėtų. Ir turime toliau gyveninti reformų procesą. Peter Zimon. Ačiū, Peter Zimon. Ja, vielen Dank, Herr. Ačiū, pirmininkė. Praėjusį antradienį spaudos konferencijoje jūs, Lordas Hill, pasakėte, kad nacionalinės draud... indėlių draudimo sistemos galės pasinaudoti ES e, parama e, tik tada, kai ES valstybės narės e, bus pilnai gyvendinusios įvairias direktyvas ir teisės aktus, kaip, pavyzdžiui, indėlių draudimo sistema ir taip toliau. Ir noriu pasiterauti, ar iš tikrųjų taip yra. Reglamentą 41 straipsnę e, į. E, e, dalyje kalbama tik apie DGS direktyvos 4, 6, 7 ir 10 straipsnių įgyvendinimą. Tai ar valstybės narės būtinai turės būti įgyvendinusios ir kitus teisės aktus, kitas direktyvas, tam, kad galėtų pasinaudoti europinėmis lėšomis perdraudimui ir indėlių draudimui. Na, o antras klausimas yra susijęs uh, su jau sutaupytomis lėšomis. Jūsų pateiktame pasiūlyme nieko nekalbama apie tai, kaip e, vyks pervedimas iš nacionalinių fondų į e, bendrijos fondus. Kodėl tai yra svarbu? Jūs jau kalbėjote apie e, tokias, tokius bankus, kuriems kyla mažesnė rizika, pavyzdžiui, čia yra uh, ir Vokietijos taupomosios kasos Sparkassen ir e, joms kylančią riziką turėtų būti atsižvelgta paskaičiuojant jų in, įnašo dydį. Bet be bendro fondo nebus įmanoma jums įvykdyti savo užduočių. Kaip bus užtikrinta, kad pervedant nacionalinės lėšas, ir toliau bus užtikrinta, kad nacionalinės sistemose, kurios ateityje egzistuos šalia Europinės sistemos, bus pakankamai lėšų e, siekiant įgyvendinti visus draudimo reikalavimus. Ačiū. Well, Dėl pirmo klausimo Man atrodo, čia yra toks paprastas praktinis atsakymas dėl BRRD įgyvendinimo. Naujausia informacija, kurią turiu, leidžia teikti, kad BRRD bus visiškai mm, perkelta iki 2017 metų pabaigos visose 28 valstybėse narėse Mm, todėl mes judame su įdis pasiūlymu į priekį, kadangi mm, tai jau bus įgyvendinta. Dėl antro momento. Taip, taip tikrai yra. Norėjome e, riziką paremtos sistemos, e, ta prasme, kad bankai būtų saugesni, mažiau jam reikėtų nešti į įdis. Ir tai yra tas pagrindas, mm, kuriuo remdamiesi mes žengėme į priekį. Mes, mes galvojame, kokia bus ta sistema dėl tų įnašų, bus visas teisėkurinis procesas, aišku, kurį turėsime įveikti. Dėl Manau, kad daugiau SRB, o ne mes būsime atsakingi mm, už šių nuostatų įgyvenimą, taikymą ir skaičiavimų atlikimą. Mm, aš manau, kad tai turėtų suformuo, leisti suformuoti tvirtą sistemą, kuri galėtų finansuoti DGS. Man atrodo, kad taip, visi tie momentai teisingai yra iškelti. Uh, Aš suprantu visus tuos pamastymus, ar esu dėkingas už pokalbius su jumis įvykusius jau iki šiol ir aš tikiuosi, kad ateityje tikrai bus dar daug tokių pokalbių, kur detaliai analizuosime šios momentus, tenksimės atsakyti kiek įmanoma jūsų klausimus ir, ir apmastyti reikalingus atsakymus. Man dar liko vieną minutę, tai norėčiau pasitikslinti būtent kalbant apie ateinančių mėnesių darbus, jūs e, jau sakėte, kad rizikos vertinimas bus perkeltas į antrą lygmenį, bet įvairios frakcijos mano, kad e, rizikos vertinimas antrame lygmenyje atrodys visai kitaip Ar jūs esate nusiteikę atvirai pasiūlymų atžvilgiu? Ar pritartumėte tam, kad mes kartu su jumis ir taryba aptartumėm rizikos vertinimo perkelimą iš antro ligmens į pirmąjį? Well, I think the, the um, precise way in which we address this. Būtent taip ir sprendžiame tą klausimą ir turime išanalizuoti visą tai. Uh, Man atrodo, kad nepadarysime pažangos šio klausimu, jei nevyks diskusijų, kaip viską gyveninti. Tai aš tikrai būsiu pasirengęs visuomet kalbėti su jumis ir kolegomis, analizuoti būdus, kaip geriausiai tai padaryti. Brian Hayes. Thank you, Ačiū komisarė. Visų pirma, pirmas toks pastebėjimas, džiaugiuosi, kad anksčiau jūs paaiškinote, uh, kad tie istoriniai bankų žlugimai neapsiribuoja vien Europą. Aš pateikčiau mano šalį kaip įspūdingą pavyzdį per pasarą dešimtmetį. Iš tikrųjų, tai svarbus pripažinimas. Ir turiu du klausimus Jums, komisarė Hill, dėl TTIP, transatlantinio parnėjų sustarimo. Atsimename 2008 metais, kai Lehman Brothers žlugo, mes supratome, kaip tarpusavė susijusios yra JAF ir ES, žinome, kiek priekybė žvalgybinių paslaugų e, priekybos lygis, koks yra susijęs tarpusavėje. Iš esmės mes turime mm, du skirtingus taisyklių paketus dviese skirtingose sistemose realiai. Tai ką Jūs galvojate, kokios būtų perspektyvos dėl finansinių taisyklių skyriaus TTIP susitarime, atsižvelgiant į paskutinius pasikeitimus. Ir pavyzdžiui, dėl sisteminių žlugimų, ar Jūs negalvojate, kad reikėtų sutarti dėl to, kad būtinas tas finansinis skyrius, Um, TTIP darybose. Ir antras klausimas būtų mažmeninės uh, finansinės paslaugos. Gal galėtumėt paaiškinti, kada pateiksite žalėją knygą šio klausimu? Aš žinau, kad praeitie apie tai kalbėjote. Mm, faktas yra tai, kad mažiau nei 3 procentai vartotojų pasinaudoja e, hipotekiniais ar draudimo produktais, e, pirkdami juos kitose valstybėse narise. Tai yra tarsi ta Europos komisijos pelenė pasarosius porą dešimtmečių. Tai koks būtų jūsų pasiūlymas, kada mes jį išvysime ir atsižvelgiant į tai, kad uh, yra tokia didžiulė kainų įvairovė, pavyzdžiui, ipotekinių paskolų srityje mano šalyje, tarkim, nuo 4 procentų vidurkio e, e, iki, sakykime, 2 procentų vidurkio kitose valstybėse narėse. Ką Jūs galvojate, kiek mūsų vartotojai turėtume, turėtų galimybę kitose valstybėse, pavyzdžiui, pasieškoti tokių finansinių produktų, tai jiems būtų tikrai naudinga. Ačiū. Visų pirma, dėl jūsų pirmo klausimo, dėl mažmeninės priekybos finansinėmis paslaugomis. Aš dirbu tuo klausimu, rengiu žalėją knygą, kurią turėčiau paskelbti kitą mėnesį, gruodį. Tikiuosi labiau gruodžio pradžioje, po poros savaičių maždaug. Mm, aš kalbėčiau apie tai, kokie būtų siekiai, kaip su kapitalo rinkų sąjungos žalėja knyga. Tikslas būtų pradėti diskusijas Mm, aš e, bandau ir, ir, ir norėčiau, dar bandau prasumti tai komisijai, kad diskusijos būtų pradėtos būtent lygiai taip, kaip jūs ir sakėte, iš vartotojo pošvio taško, kad uh, Mm, nebūtų toks tradicinis požiūris, institucinis požiūris, gal būtų labiau galvojama apie finansinės paslaugas mm, mūsų, per mūsų piliečių akis. Pavyzdžiui, ar tai būtų automobilio draudimas, ar tai būtų ipotekinė paskola, ar tai būtų gyvybės draudimas. Ypač aš galvočiau apie automobilio nuomos rinką čia, manyčiau, būtų dar daug galima padaryti, kad skaidrumas būtų padidintas. Mes visi žinome, kokia yra patirtis mūsų visų sukaupta, kai bandom išsinuomoti automobilį atostogų metu, pavyzdžiui. Tai aš žiūrėčiau iš to tokio praktinio požiūrio taško, kaip būtų galima pagerinti tą sistemą. Yra, aišku, kai kurių skirtumų, kurie susiję su rinkų istorija, tradicijomis, teisės aktais, kad galbūt ne viskas taip labai paprasta. Uh, bet manau, kad visi tie jūsų iškelti klausimai turi būti ten ir aš todėl norėčiau, kad ta žalioji knyga panalizuotų būtent juos, visus tuos klausimus ir pagalvoti, kaip reikėtų kaip patobulinti tą sistemą. Dėl CITI, dėl transatlantinės partnerystės susitarimo, sutinku su jumis, reikia mums sistemos, kuri geriau apibrieštų finansinės visas taisyklės, prieiga prie visų rinkų, um, es ir JAF, nes iš tikrųjų, jeigu yra dirbama skirtingais būdais, tai nėra labai išmintinga. Mm, pavyzdžiui, dėl ekvivalentų skirimo, dėl FSP, dėl to, kad mes turime skirtingas sistemas, veikiančias lygiai grečiai, tai nėra naudinga. Aš manau, kad tai būtų labai svarbus argumentas, kodėl tokios skiriaus reikėtų tikip ką galiausiai mes turėsime dar ne visiškai aišku, nes aišku, reikės praeiti visą procesą, bet mes pateikėme tvirtus argumentus būtent dėl tų priežasčių, kurias jūs ir išvardinote. Aš manau, turime surasti būdą, kaip e, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą dėl finansinių taisyklių taikymo ir bandysime tai prastumti per TTIP dėrybas. Speaker Jakov von Ačiū, Jakov Vatsanceger. Yes, thank you, Chair. Um, Commissioner. I... Ačiū, komisijos nariai. Turiu jums nu du klausimus. Pirmasis yra susijęs su bankų struktūrinė reforma. Aš labai sveikinu tai, kad jūs ir toliau domitės šiuo klausimu. Ta pasakėte ir šį kartą. Ir jūsų nesiniai paskelbtas komunikatas dėl ITES ir bankų tenais bankų struktūrinė reforma net nėra minima, tai aš norėčiau jūsų paklausti, ar nebūtų racionalu manyti, kad tiesiog yra stabdomas e, tas teisės aktas, kurį jūsų pirmtakas laikė ketvirtuoju bankų sąjungos ramščiu. Mano būtų toks pirmas klausimas. Ir gal galėtumėte jūs plačiau pakalbėti apie tai, apie tą vaidmenį, kas tuomet būtų jūsų vertinimu ketvirtasis tas bankų sąjungos ramstis. Ir dar kitas klausimas yra susijęs su IDES, indėlių draudimu. Ekonomistai mano, kad draudimų klausimas, draudimas veikia gerai, kai yra daug nežinojimo. Pavyzdžiui, mes nežinome, kas bus po 15-20 metų, o jeigu pažvelgtumėme į 24-uosius, tos stebuklingus metus, Iki tada turėtų būti sukurta visa sistema pagal jūsų planus. Tada tas nežinojimas, nežinojimo šydas nebus jau toks tankus. Taigi norėčiau paklausti, kas čia svarbiau, ar tada ta, kurią jūs numatėte savo pasiūlyme, ar tai, kad reikia užbaigti ir įgyvendinti visas reikiamas sąlygas. Toks būtų mano antrasis klausimas. Į antrąjį klausimą pirmiausia atsakysiu. Data buvo paskelbta tam, kad būtų galima tai suderinti su data, iki kuomet turi būti įgyvendinamas bankų pertvarkymo ir finansavimo fondas. Ir tai kitas dalykas, su ko susijęs yra jūsų klausimas. Ir būtent todėl aš ir pasiūliau tokią struktūrą, atitinkamas jos etapus, nes manau, kad darydami tai etapais mes galėsime pasiekti palaipsnės pažangos, nes tik pasiekdami tokios palaipsnės pažangos mes galėsime pasiekti to, ko aš tikiuosi, kad pasieksime iki 2024 metų. Taigi aš nematau, nemanau, kad data ar požiūris čia yra tik tai vienas iš galimų pasirinkimo variantų. Aš manau, kad požiūris mums leis pasiekti tos datos, kuri yra logiškai nustatytas, išvelgiant į e, kitų elementų terminus. O pirmasis jūsų klausimas dėl BSR. Čia manau, kad tai atsispindi ir pirmame jūsų klausime. Mes ir aš manome, kad bankų struktūrinės reformos pažanga yra na, įprastinis dalykas. Aš manau, kad viskas ir taip jau užtruko ilgiau, nei mes tikėjomės ir norėjom. Jūs tai tikrai. Ir aš visuomet sakiau, na, mano pagrindinis požiūris buvo pabandyti mažiau prim, priminėti teisės aktų, bet jeigu primami teisės aktai, svarbu, kad jie būtų įgyvendinami greičiau, nes e, tas laikotarpis, e, kai klausimai, na, kai teisės aktai tiesiog nėra įgyvendinami, nėra labai gerai ir manau, kad kai jau yra įdėkti teisės aktai, labai svarbu, kad jie būtų, jų būtų laikomasi. Aš čia kalbu bendrai apie teisės aktus ir aš manau, kad tos priemonės uh, komunikate paskelbtos yra naujos priemonės, tai yra tie žingsniai, kurių mes dar ne, nesėmėm, pavyzdžiui, dėl TILAK ir kitų, dėl BSR, bankų struktūrinės reformos. Čia dėl mano minėtų priežasčių tikiuosi, kad pažangos pasieksime ir tokiu būdu mūsų bankų sistema tik sustiprėtų. Dar norėčiau tik tai pridurti, kad jūs nekalbėjote apie bankų struktūrinės reformos vaidmenį, kaip jūs jį suprantate. Ačiū. Jonathanui Hillui ir jums visiems už labai naudingą ir įdomų pasikeitimą nuomonėmis. Na, o dabar mes jau įsitrauksime konkrečiai teisėkros procedūrą, naujus klausimus. Jau paskirstyti yra visi pranešimai ir aš paskelbsiu, kaip yra paskirstyti tie klausimai. Taigi laukiame mes e, tolesnio darbo teisėkros procese ir galbūt kai kurie aspektai bus išspręsti per prastinę teisėkuros demokratinę procedūrą. Taigi dėkoju, Jonatanai. <laughs> Mėly kolegos, pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Dabar turiu pirmiausiai perskaityti pranešimus. Pirmas dalykas - rytoj po pietų bendras posėdis su užimtumo komitetu. Norėčiau pasakyti, kad per kavos pertrauką keisime salę, taigi kai ryte baigsis posėdis, prašau pasimti visus daiktus. Trilogo, trilogų naujausia informacija 24 lapkričio dieną, paskutinis trilogo posėdis vyko dėl rodiklių ir buvo pasiektas susitarimas anksti ryte, 25 dienos ankstyvą rytą. Pagrindiniai elementai buvo įtraukti į sandorį, proporcingumo sistemą, pagal kurią rodikliai bus skirstomi į reikšmingus ir nereikšmingus Toliau yra kelios kitos rodiklių kategorijos susijusios su specialiais režimais, palūkanų normos, reguliuojami duomenys ir platus vartojimo prekių rodikliai. Taip pat deminimis taisyklė numatyta, tačiau šalies rodiklis gali būti naudojamas ES priimant ekvivalentišką sprendimą arba pripažįstant tvirtinimo procedūrą, specialūs valdymo reikalavimai taikomi E, rodiklių atveju esma bus įgaliota nustatyti tuos reikalavimus pagal proporcingumo principą. Techninis darbas jau vyksta ir yra numatyta, kad balsuosime dėl galutinio teksto, kai tik tai koreper, iš koreper gausime laišką. Koreperas, korepero posėdis turėtų vykti gruodžio 9 dieną, taigi norėtumėme labai pasveikinti Monhuvei, Toten ir visus dėrybininkus pasiekus šį labai svarbų rezultatą. Kitas dalykas, dar vienas trilogas, mokėjimų balansų statistika. Pirmasis trilogo posėdis įvyko 23 lapkričio dieną. Europos parlamento dėrybininkai su tarybos kolegomis išvelgė įvertino pagrindinės problemas ir dabar bus išbandoma išspręsti tas problemas iki kito trilogo posėdžio gruodžio viduryje. Kiti du trilogai dėl harmonizuotų vartotojų kainų indekso Įvyko ir kitas posėdis praeitą savaitę. Iš principo mes pasiekėme politinį susitarimą ir liko tik vienas elementas, kurį reiks išspręsti komisijai ir tarybai. Parlamentui kaip ir galime laikyti šis klausimas yra išspręstas ir raginčiau komisiją ir tarybą pasiekti susitarimo šiuo svarbiu klausimu, kuo galima greičiau. Tai yra ne, ne pats svarbiausias, nelemiamas elementas, kurį reikia išspręsti, bet svarbu, kuo galima greičiau užbaigti šį teisės akto rengimą. Toliau rekomendacijos ir sprendimai priimti koordinatorių posėdėje. Pirmiausia, mes dabar pradėsime naują procedūrą, nes ekonomikos reikalų komitetas gavo pasiūlymą dėl Richardo, Su, Richardo Suliko iš EKR pagal 46 taisyklės antrąją dalį prašymą. Tai yra tas aktas susijęs su teisėkos pasiūlymu dėl direktyvos keitimo dėl taksą komiteto veiklos ir pagal šią procedūrą, jeigu komitetas priims tokį siūlymą, tuomet narys gali surinkti parašus. Ir jeigu surinksime daugumą tų parašų, čia turiu ne visą parlamentą, tada turėsime įgalioti tokį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Na, vertinsime. Aš manau, kad tikrai savo iniciatyvą rengiami pranešimai yra visai nebloga praktika ir nariai tikrai gali naudotis tokią galimybę, pažiūrėjau, surinkti parašus ir, kaip yra, pažiūrėjau, raštų deklaracijos teikiamos. Uh, Taigi čia iš tiesų įdomus eksperimentas ir tikimės, kad jis bus sėkmingas. Na ir galiausiai papildomi kapitalo reikalavimai draudėjų atveju. Čia vyks diskusijos komiteto posėdėje šiuo klausimu. Yra paprašytas devinių pasaulinių draudėjų papildomas papildomi kapitalo reikalavimai jų atžvilgių yra siūlomi toliau klausimų paskirstimas bendros vertimo vertybiniais popieriais taisyklės MVI, kredito institucijos ir investuotojai susiję su vertimu vertybiniais popieriais, EPP gauna, e prospektus Alde gauna šį klausimą, Europos indėlių garantijų sistema, EPP, biudžeto pajėgumai eurozonoje pagal 55 taisyklę kartu su biudžeto komitetu socialdemokratai. Ir taip pat buvo starta, kad teisėklos pasiūlymai dėl e, bankų atgavinimo ir finansavimo bus skirti EKR frakcijai. Toliau komisija patvirtino naują rekomendaciją 26 lapkričio dieną. Parlamentas pateiks savo nuomonę ir vertinimą dėl rekomendacijų bus numatytas skyrius Europinėme semestre. Pranešimas turėtų būti tvirtinama 16 metų vasario mėnesį, pakeitimų pateikimo terminas šiam pranešimui buvo atkeltas į e, sausio 8 dieną. Dėl tikimės, kad komitete balsuosime vasario 18 dieną dėl šio pranešimo. Taigi tiek būtų pirmininko pranešimų, o dabar pereisime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Ir dabar aš turiu suteikti žodį pats savo, kadangi esu pranešėjas, tai yra Bankų sąjunga, metinė 15 metų ataskaita ir aš tada gal perėsiu prie italų kalbos. Grazie, kolegi. Ačiū, kolegos. Tai yra pirmas pranešimas, kuris parengtas apie Bankų sąjungą. Na ir šiame pranešime mūsų komitetas e, siūlo, e, kad Europos parlamentas e, pareikštų savo nuomonę apie tai, kaip yra formuojama bankų sąjunga ir, ir jos komponentai. E, taigi, iš tikrųjų, kalbu ne vien tik tais kaip pranešėjas, labai svarbu, kad Europos parlamentas e, atliktų savo kontrolės funkcijas. Ir pranešime apie tai irgi kalbame. Beje, šis pranešimas e, arba ši ataskaita yra pirmoji tokio tipo metinė ataskaita apie bankų sąjungos kūrimą. Taip pat noriu pasakyti, kad Šiame dokumente yra konkrečiai vertinami darbai nuveikti įvairiose ramšiuose, e, ypač pirmas ramstis. Ataskaita padalinta į tris dalis. Na, aš dabar labai nesiblėsiu apie tai, kokia yra svarbi bankų sąjunga ir taip visi viską žinote. Taigi ataskaita padalinta į tris dalis, kalbama apie e, budrumą, E, e, taip pat ir ginčių sprendimą. Kalbant apie pirmą ramstį, tai tam skirtas tikrai didelis dėmesys. Visiškai netrukus e, minėsime pirmo ramščio sukūrimo metinės, ir pagalvojau, kad būtent pirmam ramščiui reikėtų skirti būtent daugiau dėmesio, pakalbėti apie tai, kas veikia gerai, ką dar reikia patobulinti. Taigi apžvelgiau tuos pirmosius pirmo ramščio metus. Na ir ataskaitoje e, teigiu, kad e, šis ramstis veikia sėkmingai ir kad buvo imtasi stebėsenos veiksmų, kurie buvo kokybiški. Na, neišvengiama ir tai, kad yra tam tikrų silpnųjų pusių, tam tikrų spragų, kurias reikėtų pataisyti. Na, nėra jokių abejonių dėl to, kad pats vertinimas yra tikrai labai e, palankus, teigiamas, iš tikrųjų pavyko per labai trumpą laiką sukurti tokią budrumo arba stebėsenos sistemą. Ataskaitoje taip pat e, kalbama apie konkrečius aspektus, dėl kurių galima teikti, kad pirmo ramščio sukūrimas buvo sėkmingas. E, ten kalbama ir apie e, informacinės, informacinės, informacinių sistemų kūrimą taip pat įvairias bendras procedūras. Paminėsiu vieną elementą, vieną aspektą. Tai yra e, administracinės procedūras. Na ir čia atliktas vertinimas rodo, kad mes esame pasirengę vertinti įvairius pasiūlymus, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą įvairiais ligmenimis. Galbūt e, kai kurias e, administracinės užduotis būtų galima pavesti kitiems, tikiu ir konkrečių pasiūlymų. Na, o dėl jungtinių e, stebėsenos komandų arba budrumo komandų, tai jau, kaip sakiau, mano vertinimas čia tikrai labai palankus, bet aišku, dar būtų galima uh, E, pagerinti šių sistemų kokybę į visą procesą, glaudžiau įtraukiant nacionalinės kompetitingas institucijas. Aš susiekiau susijusiamis pusėmis ir, ir supratau, kad trūksta iškumo dėl stebėsenos veiksmų planavimo. Tai čia dar reikėtų pokyčių. Taip pat būtina kad e, būtų vengiama dvigubo darbo, nes tai sukuria papildomą administracinę naštą. Ir taip pat manau, kad reikėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp trijų e, generalinių direktoratų, kurie yra atsakingi už stebėseną. Galbūt būtų galima sukurti uh, horizontalę stebėjimo sistemą, nes dabar atsiranda įvairių nesusipratimų, kai yra vykdoma ta stebėsena. Na, o dėl stebėsenos politika, tai čia atliktas vertinimas tikrai yra palankus. Būtų galima pasakyti, kad e, šiuo metu numatytos sąlygos e, bankų kapitalizavimui yra geros, kurios gali padėti užtikrinti tinkamą bankų veiklą. Aišku, reikia atsižvelgti ir vairias konjunktūrinės aplinkybės. Taigi yra būtina geriau koordinuoti įvairias politikos kryptis, pavyzdžiui, makroekonomikos, mikroekonomikos kryptis. Ir taip pat e, būtina sukurti e, patikimą teisinę bazę, tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį teisinį aiškumą. Toliau dėl naujų europinių metodų. Na, juos dar būtų galima patobulinti ko gero labiausiai pakritikuoti būtų galima mokėjimų paskirstimo koficijantą NBA. Galbūt čia reikėtų e, daugiau lankstumo e, tarp antro ramščio ir e, to slengščio, nuo kurio yra taikoma e, ta ribinė vertė. Taip pat sakiau, kad reikia daugiau aiškumo dėl praktinių stebėsenos standartų. Uh, Taip pat be abejo reikia nepamiršti, kad paliekama tam tikra veiksmų laisvė ir valstybėms narėms. Jos kai kurios sprendimus priema savo nuožiūrą. Pavyzdžiui, reikia daugiau taisyklių, e, kas atsitiktų tos atvejais, kai e, susiduria dvi skirtingos jurisdikcijos, kai galėtų būti taikomos dvi skirtingos jurisdikcijos. Taip pat ataskaitoje pabrėžiame, kad e, e, e, yra būtinos harmonizuotos taisyklės dėl rizikos įvertinimo. Kalba apie tai, kad reikia vertinti visas bankinės rizikos formas, ne vien tik tais kredito riziką. Ir svarbu, kad būtų vertinama kriz, e, e, rizika ir trečiajame lygmenyje. Na, kadangi trūksta laiko, tai aš gal peršoksiu kitus aspektus, e, kurie irgi paminėti ataskaitoje, kur, pavyzdžiui, kalbama apie mažas bei vidutinės įmonės. Iš esmės galiu pasakyti, kad Europos parlamento vertinimas E, yra tikrai palankus, buvo patikta tik keletas konkretesnių pastabų. E, antrajame skyriuje kalbama apie bendrą ginčių sprendimo tvarką. E, čia vertinimas irgi yra teigiamas. Na, o antros skyriaus pabaigoje kalbama apie bridge financing ir backstop. Ir čia mes pabrėžiame, kad tikrai e, būtina įgyvendinti BRD direktyvą, e, sukurti bendrą ginčių sprendimų fondą. Ir ypač tai svarbu, kalbant apie vadinamąjį bridge financing. Jau girdėjom, kokios pastabas buvo išsakytos apie e, bankų sąjungą ir manau, kad iš tikrųjų čia reikia e, e, pradėti imtis veiksmų. Dabar dėl backstock. Tai yra tos lėšos, kurios gali būti panaudotos šalia tų 55 milijardų eurų. Dabar uh, E, jau gavome ir konkretų teisėkuros pasiūlymą, jis e, susilaukė tikrai labai didžiulio susidomėjimo. Na, manau, kad ataskaita apie tai nereikėtų plėstis nes Europos parlamente prasidės įprastinė teisėkuros procedūra ir Europos parlamentas įprastu būdu išsakys savo nuomonę. Na ir baigdamas noriu dar kreiptis į kolegas. E, kaip jau sakiau, tai yra pirmoji tokio tipo ataskaita apie bankų sąjungą ir šioje ataskaitoje aš sustelkiau ties e, konkrečių veiksmų vertinimu. Aš e, nekalbėjau apie visus e, aspektus susijusios su bankų sritį reglamentuojančiais teisės aktais. Tam yra kitų priemonių, kitų instrumentų. Taip pat yra ir prastinė teisėkuros procedūra. Taigi, jeigu turite pakeitimų, Tai būkite geri, nepamirškite šios ataskaitos pobūdžio. Būtent šioje ataskaitoje daugiau kalbama apie e, atsakamumą. Um, first speaker for the EPP. Visų pirma, EPP vardu, Burhel Balts. Ačiū pirmininkė. Mielas Roberto, labai ačiū už tai, kad pristatėjai savo ataskaitą apie Bankų sąjungą. Turiu tik porą pastebėjimų. Aš manau, kad visų bankų problemų neįmanoma išspręsti nacionaliniu lygmeniu bet tikrai ne visą laiką nacionalinius mokesčių mokėtus galima pakeisti europiniais mokesčių mokėtojais. Aš manau, kad ir toliau svarbu kalbėti apie įvairias rizikos mažinimo priemonės. Tai tikrai svarbu. Aš nepritariu tam, kad pasitikėjimas bankų sąjunga gali būti užtikrintas bendru vadinamoji backstop aš manau, yra būtina sukurti savaime patikimą bankų sąjungą. Aš manau, kad tam reikės bent jau minus 8 procentų nuo e, visos balanso sumos. Dabar dėl bridge financing priemonės, na nebūtinai e, ji turi sukurti reikalingas paskatas. Ir dėl to būtina, jog tam tikros konkrečių, konkrečios valstybės narės bankų sektorius būtų atsakingas e, už mokėjimus, mokėjimų gautų lėšų sugražinimą. Ir galiausiai reikia užtikrinti veiksmingą e, indėlių e, apsaugos arba draudimo sistemą. Tai bus manoma pasiekti tada, jeigu bus sumažinta rizika bankuose. Manau, kad būtent šią kryptimį ir turėtumėm dirbti e, per ateinančius metus. Ačiū. Thank you. I have to say that I made... Ačiū, turiu pasakyti, padariau klaidą. Iš tikrųjų, jūs ne APP šešėlinis. E, visų pirma, Evai Paunovai turėjau suteikti žodį. Čia ne mano klaida, atsiprašau. Tai suteikiu dabar jums žodį. Tai iš antro raundo jūs perkeliau į priekį, bet. Ačiū pirmininkė, pranešėjo mūsų koordinatorius palėti labai svarbius momentus. Ir aš toliau pratešiau kai kurios pagrindinius elementus, panašiai kaip jūs juos pristatėte. Uh, iš pranešimo ir kalbėsiu trumpai. Manau, labai svarbu yra mm, sukurti tuos tris pagrindinius bankinės sąjungos ramščius, SSM, SRM, kad juos turėtų papildyti bendrąją indėlių garantijų sistemą. Dėl SSM tam, kad uh, E, šis mechanizmas atkurtų pasitikėjimą, sustiprintų eurozonos bankinio sektoriaus atsparumą SSM, turi būti tinkamai valdomas ir taip pat turime būti atsargus kai, pavyzdžiui, perdodam dalį to eilinio darbo administracinėms procedūroms. Dėl bendro E, persvarkymo fondo labai svarbu galvoti apie tą visą mechanizmą dėl tarpinio finansavimo, bridge financing, e, susiram galbūt ir su papildom, pakankamais ištekliais iki pat jo sukūrimo. Dėl ACB priežiūros strategijos Turime užtikrinti saugiklius dėl bankinio modelio Europą, kad būtų išvengta diferencijavimo pagal nacionalinės savybės. Dėl Europinės indėlių garantijų sistemos pranešime um, kalbama apie pažangą. Uh, dėl tokių teisės aktų, kad būtų perdraudimo mechanizmas sukurtas, mes galvojame, tai yra svarbus žingsnis link finansinio stabilumo stiprinimo, užtikrinant ryšį tarp bankų ir nacionalinių struktūrų. Čia atsakomybės principas turi būti išlaikytas. Taip pat pranešime reikėtų gal praplėsti uh, kai kurias temas dėl Europos finansinių paslaugų sistemos, pavyzdžiui, čia tikrai reikia dar padirbėti, kad ji būtų užbaugta, už, išbaigta, kad būtų um, kai kurie elementai, pavyzdžiui, dėl vertimo VP, dėl kapitalo reikalavimų reglamento, dėl kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano gyvendinimo. Aš norėčiau pabrėžti, kad svarbu yra kad būtų platus palaikymas ir sutarimas dėl šių reformų, tam, kad demokratinė priežiūra, atskaitomybė ir skaidrumas būtų garantuoti. Taip pat būtų svarbu uh, užsitikrinti plačią politinę valią ir ryštą dirbti dėl šių klausimų, ne vien tik tai vardant mūsų priežiūrą, bet ir vardant Europos ekonomikos konkurencingumo. Taip pat labai svarbu, kad mm, mūsų dėmesys nebūtų išblaškytas dėl to, kad tų teisėkurinių klausimų yra daug. Teisės aktai yra svarbus dalykas, galbūt ir lemiamas dalykas, labai svarbu lygiai taip pat mm, kad teisės aktai būtų stebimi, kaip jie yra gyvendinami, ar viskas yra daroma laiku ir kartais tai yra dar netgi svarbiau už pačius teisės aktus Taigi reikia žiūrėti, kaip mes savo išteklius panaudojame parlamente optimaliai, kad mm, būtų tikrai užtikrintas labai didelio skaičiaus mūsų primamų teisės aktų stebėjimas ir labai svarbu, kad ir Europos parlamento personalas, ir, ir plačiau visų institucijų darbuotojai tikrai būtų pajėgus dirbti šiais klausimais ir aš mielai toliau bendradarbiausiu su jumis ir atitinkam visą komandą artimiausiamis savaitėmis. Ja, vielen Dank. Dorf. Ähm, jetzt liegt der erste jährliche Bericht über die Bankenunion vor und ich möchte mich herzlich bedanken. Ačiū pirmininkė, turime mes netaskaitą dėl bankinės sąjungos. Aš noriu padėkoti Jums už šią galimybę pateikti pasiūlymus Mm, ir skaitydama pranešimą galiu jau dabar pasakyti, kad teiksime gan nemažai pakeitimų, turbūt jūsų tai ir nestebina. Dėl pirmo ramščiaus būtent apie tai jūs ir kalbėjote. Mm, pranešime jūs labai teigiamai vertinate ACB priežiūros funkciją Bet nemanau, kad tai visiškai teisinga, kadangi tai yra didžiulis projektas ir yra ta, ta institucija, kuriama tikrai gigantiška, tai aš nežinau, ar, ar bus įmanoma užtikrinti viso darbo aukštą kokybę atsižvelgianti visus suvaržymus Vokietija galbūt negarsėja gerų oro ar gerų humoro jausmų, bet man atrodo, kai eina kalba apie mm, efektyv, mūsų visų institucijų veikimo efektyvumą, Tai Vokietija tikrai tuo garsėja. Vokietijai prireikė dešimties metų priežas institucijai sukurti, kad jį normaliai veiktų ir e, net nereikėjo mums įveikti tokių problemų, su kuriamis susidarima čia, tai yra, kad ir, ir kalbos skiriasi, ir, ir, ir tradicijos skiriasi. Man atrodo, nu, ta, jeigu galvojame apie tai, kaip sukurti priežiūros struktūrą ECB viduje, tai bus e, tas pats panašu į Babelio bokšto statybą. Ir ypač turint omenyje, kokia yra sudėtinga bankinė priežiūra. Toliau dėl backstop. situaciją ir galvojant apie tos e, kapitalo reikalavimus, kurie būtų papildomai keliami bankams, bet to, kas yra nustatyta, negali ir to, ir to turėti. Jeigu fondas yra per mažas, kad būtų garantijos užtikrintos, tai kaip tada gali taip nedidinti kapitalo reikalavimų bankams. Bet to, man atrodo, tas finansavimas turėtų įti iš esame. Man susidaro toks įspūdis, kad nedaugą mes išmokome ir pamiršome mūsų pagrindinį tikslą. O būtent labai svarbu, kad jeigu subankrutuotų bankas, dėl to nenukentėtų mokesčių mokėtojai. Ir kalbant apie bankų bankrotų procedūras, tai ir kitose e, sritise E, panašių sistemų nėra, rinka tiesiog tokių sistemų nesiūlo. Na, o dėl e, e, trečio, trečio ramščio, tai man atrodo ir šiandien, kai diskutavome su Lordu Hill, bent jau vokiečių kalba nuolat buvo teiraujamasi dėl indėlių garantijų sistemos mes atmetame Europinę sistemą. Mums nereikia Europinės sistemos. Mums nereikia dar labiau socializuoti rizikos, mums reikia visai ko kito. Mums reikia, kad rizika būtų atskleista, kad ji būtų mato, matoma. E, tie, kas sukelia riziką, už ją turi ir atsakyti. Nacionalinės rizikos perkelimas kitoms valstybėms narėms apdovanoja tas valstybės narės, kurios vykdo prastesnę ekonominę politiką arba e, tuos bankus, kurie e, neteisingai dirbo. Kodėl reikėtų apdovanoti tuos, e, kurie vykdo prastą ekonominę politiką, užsiminėja spekulacijomis, Vokietija tam nepritartų. Mes tikrai norėtumėm e, pakeisti pasiūlymą dėl e, bendros rizikos prisėmimo. Ačiū Silvijai Guliach. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už parengtą pranešimą, kuris mano vertinimu yra gerai subalansuotas. Pažiūrėsime, kaip toliau viskas klostysis su pakeitimais. Aš tiesiog norėčiau tris dalykus paminėti. Pirmiausia, chronologinė tvarka. Pirmiausia, atsižiūrint tai, kas buvo pasakyta, norėčiau pasakyti, kad visuomet, kai yra kvestionuojamas euro, eurozonos egzistavimas, ir um, tai kelia nerimą ir taip pat bandymas uh, sukurti kažkokias tai stipresnės institucijas. Tačiau finansinių, finansinių paslaugų rinka, kažin ar galėtų veikti be vieningos valiutos. Ir dar vienas dalykas, aš matau, kad yra šiek tiek uh, sutrikęs e, nacionalinių institucijų pasitikėjimas ir aš manau, kad reiktų būtent ES institucijai perimti tą peržiūrą, nes tada būtų galima kur kas geriau dėkti tam tikrus e, principus ir geriau užtikrinti nacionalinę priežiūrą. Dėl vienodų sąlygų kad nebūtų eurozona skaldoma, kad visur būtų taikomos vienodos sąlygos, aišku, nekalbant apie tai, kad uh, finansinių paslaugų rinka irgi nebūtų skaldoma. Čia, man atrodo, pirmas dalykas, kurį reiktų akcentuoti pranešime. Nes nepakankamai apie tai yra kalbama toliau. SSM įgaliojimai. Kai rengėme šį tekstą, mes norėjome tam tikrus užduotis patikėti ES priežiūros institucijai ir, man atrodo, taip nereiktų čia perdėm daug taisyklių numatyti šiame tekste. Aišku, reikia užtikrinti pusiausvyrą dėl tarp pinigų monetarinio stabilumo, finansinio stabilumo ir taip pat išvalgos. Negalime, aišku, to nuneikti, tai yra labai svarbus dalykai, tačiau aš manau, kad dabar šiokios tokios nuožiūros, šiokios tokios judėjimo laisvės reiktų numatyti priežiūros institucijai. Ir dar vienas dalykas. Uh, kalbant apie savo iniciatyvą rengiamą pranešimą, aš manau, kad galbūt daugiau galėtumėme kalbėti apie tai, kas pasauliniu tarptautiniu mastu yra nuspręsta. TILAT, FSB. Mums reikalinga tokia priežiūra, kuri būtų pritaikyta ir pasauliniu mastu. Tokiu būdu galėtumėme uždaryti, Nu, nuoseklumą užtikrinti tarp europinės priežiūros ir pasaulinės finansinių paslaugų priežiūros ir galbūt reiktų šiame pranešime arba kitose pranešimuose numatyti tokią galimybę, kad galėtumėme pagerinti dar labiau situaciją, jeigu, jeigu tai būtų įmanoma. Dėkoju. Fabio Tomasi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju savo frakcijos šešėlinį pranešėją. Visų pirma, irgi dėkoju pranešėjui už patiktą ataskaitą. Mums irgi labai e, svarbu, kad jeigu bankai bankrutuotų, nebūtų e, sukurtas pavojus e, finansų stabilumui ir kad už tai neturėtų atsakyti mokesčių mokėtojai. Mums tai labai svarbu. Taip pat mums svarbu, kad būtų sėkmingai baigta atlikti bankų struktūros reformą. Apie tai reikia daugiau pakalbėti ataskaitą, nepakanka paminėti, kad čia užduotis tenka ir Europos parlamentui. Kalbant apie bankų priežiūrą, tai noriu paminėti e, vokiškos ataskaitos versijos 24 ar 25 punktus Ir, pažiūrėjau, 25 punkte kalbama apie tai, kaip turėtų būti atskirtos kompetencijos ir funkcijos vykdant bankų priežiūrą. Kas atsitiktų su Europos centriniu banku? Ar nekiltų interesų konfliktų? Mes žinome, kad dažnai kyla interesų konfliktų Europos centrinėme banke. Ir tikrai norėtumėm, kad ataskaitoje būtų daugiau pakalbėta apie galimus interesų konfliktus. Dabar dėl 24 punkto. Europos centrinis bankas likščiau sėkmingai atsiskaitydavo Europos parlamentui, bet e, kartais kildavo problemų dėl e, dokumentų. Mums e, būdavo pateikiami dokumentai. Čia viskas formuluota labai e, diplomatiškai. Kalbama apie tai, kad Europos centrinis bankas turėtų pagerinti dokumentų teikimo procedūrą, bet kol kas tikrai nesame patenkinti dabartinę padėtimi. Taip pat dėl dividendų išmokėjimo. Aš manau, kad apie tai irgi reikėtų daugiau pakalbėti ataskaitoje. Na ir galiausiai, jeigu e, jau būtų panaudojami mokesčių mokėtojų pinigas, to tikrai norėtumėm išvengti, na bet jeigu taip atsitiktų, tai tokiu atveju reikėtų užtikrinti ir tinkamą kontrolę, galbūt vadinamųjų auksinių akcijų e, dėka Bet kokia atveju, tokia atveju reikėtų um, geresnių kontrolės galimybių ir tai turėtų būti paminėta pačioje ataskaitoje. Well. Ačiū Svenas Gygoldas. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui ir aš sutinku su jūsų siekiu užsibrieštų šiuo pranešimu. Taigi aš manau, kad vietoj to, kad pradėtumėme klausytis visokių skirtingų nuomonių dėl to, kaip reglamentuoti bankus ir išklausytumėme politinių diskusijų. Ir dar blogiau, jeigu pradėtumėme bendrai kalbėti, reikalingas euras ir panašiai, tai būtų beprasmy, beprasmybė. Ir mes tikrai nepasitarnautumėme piliečiams. Jeigu rimtai nepradėsime kontroliuoti struktūrų, jeigu neversime jų būti atskaitingomis nieko nepasieksime. Taigi toks būtų mūsų tikslas ir mes šešėliniai pranešėjai turime susitarti, kas yra politinės diskusijos, o kas yra atskaitomybė ir kas, kaip reiktų įvertinti tai, kas įvyko ankstesniais metais. Taigi aš visiškai sutinku, kad pirmiausia turėtumėme teikti, kad e, tai yra pasiekimas, turint omenyje, kad laiko buvo labai nedaug Mes žinome, kokie yra pribojimai ir kai kurie iš kolegų apie juos kalbėjo. Na ir jeigu pažvelgtumėme į realaus pasaulio problemas, su kuriomis e, tos struktūros susiduria, tai aš manau, kad per tą laikotarpį ir apie tai galbūt pranešime reiktų daugiau kalbėti, yra įtampa tarp priežiūros institucijos vaidmens ir centrinio banko specifinio vaidmens e, Graikijos atžvilgių, nes nemažai buvo parašyta straipsnių apie tai, kad tie du vaidmenys yra sumaišomi, nes Europos centrinis bankas yra dalis tų institucijų ir kita vertus tam tikrų metų buvo nusiųsti atitinkami signalai priežiūros institucijoms ir Graikijos bankams. Taigi kyla normalus klausimas, ar finansavimas turi būti tęsiamas, jeigu tas bank, tie bankai yra ne, nemokus ar beveik nemokus. Ir turime taip pat suprasti, kad yra įtampa tarp pinigų politikos ir galimo interesų konflikto, apie kurį kalbėjo Fabio. Dar vienas svarbus klausimas yra proporcingumo klausimas. Ir čia aš norėčiau kur kas aiškiau pabrėžti, kad bent jau kol kas bankų sąjungai trūksta aiškių gairių, orientyrų. Principai yra, bet kalbant apie įstatymus, čia vis dar trūksta įvairių sistemų, režimų. Taigi mes bandome su viena sistema spręsti mažų bankų problemas, kai ten yra vienokia skolinimo sistema, nei stambiuose bankuose. Taip pat tas pats pasakytina ir apie tai, kaip yra elgiamasi su pasauliniais apskaitos standartais priežiūros rytyje nes e, kai mes priemėme įstatymą dėl Centrinio banko, ten buvo aiškiai pasakyta, kad jis negali versti bankų naudotis IRFS, nes kaip žinome, kad toj, žinome, toj sistemoje yra trūkumų, bet Centrinis bankas vis tiek tą darė ir toliau tą daro. Bent jau taip matome iš ataskaitų. E, taip pat panašu, kad bus įgyvendintas gan sudėtingas kreditų registras. Niekas net negali man paaiškinti, kodėl jis yra reikalingas. Kam reikia šimto duomenų kiekvieno kredito atveju, jeigu jų vertė 25 tūkstančiai. Niekas man net negali paaiškinti, kodėl taip yra ir pirmininkė, aš norėčiau paprašyti jūsų pagalbos, mes negalime leisti, kad Anės bankas primtų tokį sprendimą prieš mums nesurengus svarbių diskusijų su Lautenschlyder. Taigi, prieš jiems priimant sprendimus reikalingos labai aiškios diskusijos šiame parlamente, mūsų bankų sąjungos darbo grupėje ir nėra priimtina, kad diskusijos įvyks po to, kai jie paskelb savo rezultatus. Aš žinau, kad sekretoriatas bando, bet kol kas aš patvirtinimo dar neišgirdau. Taip pat aš manau, kad svarbu kad priežiūros institucija vertintų riziką, kaip verslas perkeliamas tokiam, tokiems veikėjams, kurie nepatenka į bankų sąjungą, nes matome vis dažniau, kai, ban, kai įvairios įmonės dėl to, kad bankai yra griežčiau prižiūrimi, draudimo sektorius, taip pat šešėlinės bank, bankininkystės sektorius tą daro ir mes turime kreiptis į bankų uh, instituciją ir e, centrinį banką dėl, tokių, dėl tokios praktikos, kai yra perkeliamas verslas ir iš, išsiaiškinti, kaip būtų galima išvengti tokių nevienodų sąlygų. Taip pat manau, kad turime daug įgyvendinimo problemų. Turime nebankystės sąjungą, jūs kelias tos problem, problemas paminėjote. Uh, Na, o mano vertinimas dėl SRB būtų kur kas neigiamesnis ir negatyvesnis, nei jūs pateikėte savo pranešime. Aš prisimenu, kad ši institucija turėjo reguliariai teikti informaciją parlamentui, bet tokių ataskaitų aš nemačiau. Toliau, kalbant apie finansinio stabilumo stiprinimą, ta priemonė nefunkcionali, dėl jo susitarė taryba, tačiau finansinio stabilumo stiprinimas, pavyzdžiui, jeigu bankas yra nemokus, reikia daugiau pinigų, tai tada valstybės narės, kitos bankų sąjungos valstybės narės turi finansuoti ir tai procikliška priemonė ir tikrai dėrybose apie tai nebuvo kalbama, kai dėrėjomės dėl šio klausimo. Ir dar vienas dalykas. Matome, kad yra problemų dėl antrojo lygmens teisės aktų, yra vėluojama ir taip pat yra įgyvendinimo problemų. Aišku, tai nėra priežiūros institucijos e, kaltė, bet teisėkros institucijų kaltė, ypatingai čia turiuomenėje komisiją, nes ji turi pasiekti čia rezultatų. Taigi įgyvendinimas irgi turi būti aptariamas pranešime. Taigi dėkoju ir laukiu tolesnio darbo. Ačiū, Marko Valė. Ačiū pirmininkė, su didžiuliu susidomėjimu perskaičiau jūsų ataskaitą ir turiu pasakyti, kad e, iš esmės e, mes mąstame panašiai ir mums atrodo, kad e, bankų sąjungos sistema yra labai trapi ir ji net nepadėtų bankų sistemai atsilaikyti kokio nors šoko atveju kaip ir kolegoms žaliųjų frakcijoms, taip ir mums atrodo, kad yra būtina atskirti e, gerą bankininkystės veiklą, tvarę veiklą nuo e, prastesnės veiklos e, ir aš manau, kad ataskaitoje apie tai reikia plačiau pakalbėti. Jūs pateikėte pavyzdžių e, ir kaip sėkmingai veikia bankų e, e, sąjunga, kalbėjote ir apie bankų stebėseną ir apie tos bankus, kurie patenka į SSM sistemą ir SRM sistemą. Čia reikėtų nepamiršti ir galimos konfliktų, interesų konfliktų rizikos. Dabar panašu, kad yra e, baudžiami tie bankai, kurie pasinaudoja bankų sistemo, sistemos instrumentams realiai ekonomikai finansuoti. Ir man būtų įdomu sužinoti, kas galėtų atsitikti, e, jeigu toks bankas kaip Deutsche Bank uh, Vokietijos bankas e, prarastų 0,01 procento savo išvestinių finansinių produktų. Man atrodo, kad sistema nebūtų veiksminga. Pavyzdžiui, e, ir kai kuriems Italijos bankams kilo, sistem, e, kilo problemų jiems reikėtų gal net 3 milijardų eurų per ateinančius metus. Na, o šie bankai, šiuose bankuose yra laikomas vienas procentas visų italų indėlių. Man atrodo, tai patikrins sistemą. Aš manau, kad reikia konkretesnių priemonių, reikia atskirti gerą bankininkistės veiklą nuo tos, kuri neša nuostolių. Banko kapitalų sąjunga kol kas yra dar tikrai e, e, labai trapus instrumentas ir e, reikėtų daryti viską, kad negultų naštant visų mūsų pečių. Speakers, so per... Čia daugiau nematau kalbėtojų, ai dar per Vanšberes. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjai už šias bazinės minės diskusijas. Aš manau, kad e, atėjo svarbus momentas mūsų komitetui pasisakyti apie tai, kaip veikia bankų sąjunga ir atsižvelgti į tai, ką sakė Daniel Nui, kad kuomet jisai, Noer, kuomet jisai tik tai atvykdavo, jisai teikdavo, kad reikia harmonizuoti sistemą ir kuo galima labiau atsakyti nacionalinių skirtumų, nes reikalinga tikrai europinė bendra priežiūra. Aš manau, kad esant tokiam klausimui mes privalome užtikrinti priežiūrą, poveikio priežiūrą ir taip pat sukurti pridėtinę vertę tam, kad europiečiai turėtų daugiau galimybių, kalbant ir apie sąlygas tilek, sąlygas nes čia išgyvenama tokį momentą, kai tikrai susiklosti gan pozityvios mums aplinkybės, tačiau aš manau, kad ta priemonė, tai yra poveikio vertinimas, kuris yra naudojamas daugelie kitų sričių, man susidaro įspūdis, kad mūsų komiteto kūruojamoje srityje mums labai sudėtinga tą poveikio vertinimą pritaikyti ir panaudoti. Ir daugelis klausia, ar nebūtų įmanoma E, padaryti tą ir TILAK atveju, bandant užtikrinti finansinės sistemos pajėgumus. Ir taip pat, man atrodo, kad e, taip pat čia labai svarbus du elementai, ar tos priemonės, kurios buvo uh, kurios įsigalios nuo 16 metų sausio pirmosios dienos, ar, bus, ar jos bus veiksmingos. Ir aš matau, kad savo pranešimo projekte jūs neakcentuojate datos, ar vis tiek lieka dar ta 16 metų sausio pirmosios dienos data, ar, nes tokius įsipareigojimus prisėmė vyriausybės ir taip pat trečias ramstis, čia aš įsivaizduoju, kad bus nemažai pateikta pakeitimų, bet uh, ne, prane, ne šiame pranešime mes turėtumėme numatyti diskusijas, kurios įvyks dėl komisijos pasiūlymo. Man atrodo, kad šiuo momentu, kalbant apie trečiąjį ramstį, tiesiog labai svarbu priminti, kad tas trečiasis ramstis yra neatskiriama bankų sąjungos dalis ir tie įsipareigojimai, kurie buvo prisimti siekti pažangos ir dviejose kitose ramšiuose ir tas buvo padaryta sėkmingai. Ir taip pat dar norėčiau priminti, kad patirtis mums parodė, vertinant du ankstesnius ramščius, kad teisės aktų atidėjimas ne visuomet yra naudingas ir tai sukuria dar daugiau chaoso. Ir man atrodo, kad čia pats tinkamiausias momentas dabar siekti to komisijos pasiūlymo, ar galbūt būtų galima čia numatyti ir tam tikrus terminus, kad būtų galima pradėti diskusijas dėl trečiojo ramščio. Dėkuoju. Thank you. Uh, Ačiū. Daugiau kalbėtojų nematau. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šiandien pranešėjams ir kolegoms už pasisakymus. Aš uh, laukiu bendradarbiavimo tolesnio su jumis, teikiant pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus rengiant. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Svenas, nes aš irgi taip manau ir toks yra ir mano ketinimas. Šiuo pranešimu aš kreipiuosi visus komiteto narius, tikrai galimybių pasikalbėti dar turėsime apie politinius dalykus arba konkrečius teis, teisėkros pasiūlymus, tai aš nemanau, kad dabar reiktų tą daryti dabar. Nereiktų čia bandyti suremti tuos požiūrius e, šio, šio pranešimo atveju. Aš manau, kad pridėtinė šio pranešimo vertė ir yra pabandyti kontroliuoti ir numatyti atskaitomybę toms struktūroms, kurias mes sukūrėme. Taigi aš irgi norėčiau paprašyti kolegų, jeigu įmanoma, susitelkti ties tais dalykais, nes daug, aišku, galime pasakyti ir aš irgi mm, esu ribojamas spaudos ženklų reikalavimų, taigi sveikinčiau pakeitimus ir bankų pluralizmo išsaugojimas. Pone Paunova irgi apie tai kalbėjo, aš ir savo pranešime tai akcentuoju ir džiaugiuosi, kad jūs tam pritarėte. Aišku, gali galima būtų konkrečiau apie tai kalbėti, susijęti tai ir su kitais klausimais, kaip sakė senas Gygoldas, proporcingumu, kaip tie du elementai galėtų būti tobulinami, kad e, būtų užtikrinamas pluralizmas ir vienodos veiklos sąlygos ir veiksmingas priežiūros lygmuo. tai yra susiję ir su tuo, ką sakė ponas Valį, tai ką jis kritikavo pranešime. Bet 21 punkte konkrečiai yra teigiama, kad trūksta galimybių vertinti rizikas kitas nei kredito rizika. Tai yra trečio lygmens turtas ir kiti dalykai, kur, kur tai yra minima. Taigi aš sutinku su jumis, kad SSM turi būti informuota apie tai, kad reikalinga vertinti visą riziką. Ar tam reikalingas atskirimas? Na, aišku, reikia apie tai pasikalbėti, tai būtų labai naudingos diskusijos ir mes įsitrauksime tas diskusijas ir aptardami kitus klausimus, bet aš nemanau, kad čia mes turėtume mes apie tai kalbėti. Tai jau yra kitas klausimas, tai nėra bankų priežiūra. Taigi, aišku, visi gali teikti pakeitimus, bet man atrodo nėra prasminga esant įsiekros pasiūlymui įsitraukti į diskusijas tais pačiais klausimais, kai yra rengiama, rengiamas pranešimas savo iniciatyvą. Tas pats pasakytina ir apie Edis. Aš sutinku su Pervanš Beres, mano vertinimu, Gal tai nėra visų mūsų nuomonė, bet bendras garantijų, e, atsiprašau, indėlių mechanizmas yra esminis bankų sąjungos elementas ir toks yra bendras principas, o dabar yra teisėkuros pasiūlymas, kaip jis bus gyvendintas. Mes žiūrėsime, kaip vyks darbas šioje srityje ir nereikia čia dabar dubliuoti tų diskusijų. Ir dar kolegoms norėčiau pasakyti, kad ne aš čia bandau išrasti pasiūlymą dėl finansinio stabilumo stiprinimo. Ar čia 50 ar 5 milijardai, čia yra penkių pirmininkų ataskaitoje, komisijos komunikate dėl bankų sąjungos apie tai kalbama, tai kad bankų sąjungai reiks bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Čia ne mano išradimas ir reikia tai priminti, nes Aš manau, kad kažin ar mes galėtumėme be to išsiversti. Aišku, bendra priežiūra veiks sėkmingai, jeigu mes ją ja, nesinaudosime, aš nežinau, ar manau, kad finansinio stabilumo stiprinimo priemonė yra reikalinga ir taip pat tas bridge financing, aš sutinku su tomis kritinėmis pastabomis, kad ta kritika atsispindi ir mano tekste. Mes tikrai sveikiname tai, kad vyksta diskusijos ir galbūt bus pasiektas susitarimas tarp tų dviejų variantų, kurie ekofino pareiškime yra. Tai aš manau, kad e SM variantas būtų veiksmingesnis siekiant bridge finansavimo. Kaip pasiekti 55, kai fondas nepasirengęs, o tas stabilumo stiprinimo priemonė jau būtų reikalinga virš 55. Bet aš dar norėčiau pasakyti, kad um, komisijos komunikate, kas yra parašyta ir mano pranešime, čia einama tą pačią linkmę, Ir aš tik tai bijau, kad tai, kaip tas bridge finansavimo mechanizmas bus apibrieštas, kaip žinote, diskusijos vis dar vyksta, kad tai nebūtų neveiksminga priemonė, kad nekiltų tokios problemos. Taip pat aš mažiau, mažiau, mažiau problemų matau dėl visapusiško įgyvendinimo, tarp vyriausybinio susitarimo, mes termino nepažeisime, taip pat bendras pertvarkymo fondas, tarp vyriausybinis susitarimas ratifikuojamas. Silvija Gulė labai teisingai pasakė ir aš jai pritariu, kad finansinio susiskaldimo problema bendrai ir kalbant apie nacionalinę, nacionalinės sistemas, čia reiktų jas geriau sukurti ir tame pakete yra tam tikrų elementų, kaip būtų galima įveng, įveikti finansinio susiskaldimo. Čia yra ir griniai pinigai, kapitalo reikalavimas, tačiau kaip žinia, tai yra pavieniai atvejai, reiktų juos atskirai panalizuoti ir bendrai finansinis susiskaldimas yra labai svarbus klausimas. Ir taip pat sutinku, kad reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp taisyklių ir laisvo savanuožiūro primamų sprendimų, čia aišku reikia ir, ir dialogo, ir supratimo, ir tai yra toks svarbus priežiūros elementas, kurį būtų galima sustiprinti. Na ir galiausiai, perinant prie bendrųjų pastabų, aš manau, kad ponas Bastok sakė, kad, mums reikia, kad jiems prireikė dešimties metų Vokietijoje, kad būtų įdėkta veiksminga priežiūra. Taigi tai, kad per vienerius metus mes pasiekėme šio rezultato, yra tikrai puikus dalykas. Aišku, sistema nėra tobula, Ir aš manau, kad mano pranešime, bent jau tikiuosi, yra pasiekta nebloga pusiausvėra tarp rezultatų išvadų įvertinimo ir yra išvelgiami įvertinimo elementai, kur reikalingi tolesnį patobulinimą ir, ir aš tuos dalykus tikrai pakritikuoju. Taigi aš um, laukiu dabar pakeitimų ir tikiuosi, kad mums pavyks toliau bendradarbiauti ir pasiekti platų susitarimą. Tilak, aišku, irgi yra jautrus klausimus. Klausimas per Mažberes ir Silvy apie tai kalbėjo. Na, pažiūrėsime, kokie bus pakeitimai su to susiję, bet puiku, kad šiame pranešime mes tam tikrus elementus nustatome. Aišku, tai yra sudėtinga, sudėtinga visapusiškai įvertinti tą europinį specifiškumą ir žiūrėti, kaip ta subordinacija čia būtų įmanoma turint omenyje susitarimą ir aš, aišku, sutinku, kad bet kuriuo atveju mes, kaip teisės aktų rengėjas, galėsime e, pažiūrėti, kaip elgtis, jeigu įvyks perkelimas. Taigi tiek, dėkoju už pastabas ir laukiu pakeitimų ir tolesnio bendradarbiavimo. Pakeitimų patikimo terminas yra gruodžio 10 diena, 5 valanda po pietų. Pakeitimus varstysime sausio 11 ekonomikos reikalų reikalų komitete 25 dieną sausio balsuosime. Na ir galbūt kovo mėnesį plenarinėme posėdėje e, jau bus bendros diskusijos surinktos. Taigi dėkoju. Na, o dabar perėsime prie kito klausimo. Centrinės bankos 14 metų metinė ataskaita. Notis Marijas yra pranešėjo. Jas, prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα συζητήσουμε Ačiū pirmininkė, šiandien kalbėsime apie pateiktus pakeitimus. Visų pirma, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui. Visiems, kas padėjo daryti kompromisinius pakeitimus, nes turėjome 283 pakeitimus ir įvyko trys šešėlinių pranešėjų posėdžiai. Talkino sekretariatas ir patarėjai. Manau, kad mm, susitarėme dėl 80 procentų pakeitimų. Turime 17 kompromisinių pakeitimų. Iš jų trys ar keturi, mano manimu, mm, gali kelti problemų. Ir norėčiau išgirsti šilinių pranešėjų nuomonę tais klausimais. Yra septyni atskiri punktai, dėl kurių reikės bal... spręsti klausimą balsuojant. Uh, Mm, dėl konstatuojamų dalių prane... šešėliniai pranešėjai daug maž sutarė, taigi mm, manau artėjame prie pabaigos rengiant tekstą ir galime aptarti jį šiandien. Aš manau, kad jis tikrai atspindi kolegų pozicijas ir, sakyčiau, pagal mano pirminį pasiūlymą aš norėjau laikytis nusakyto tvarkaraščio, kad dėl pranešimo būtų balsuojama iki 2015 gruodžio pabaigos. Todėl stengiuosi viską pateikti laiku. Panas Dragi pranešė, kad pagal jo darbo tvarkė, kada jis bal, bal, balsavimas, diskusijos plenarinėje sesijoje įmanomas tik tai 2016 metų vasarį. Mes kalbėjome su šešėliniais pranešėjais ir sutarėme nebalsuoti rytoj dėl, pra, dėl pakeitimų, bet atidėti tą balsavimą vėlesniai datai. Ta, tos vėlesnės datos pirmininkė galėtų būti dvi. Sausio 11 2016 metais būtų pirmoji data ir girdėjau iš jūsų, kad e, būtent sausio 11 būtų rengiamas mūsų posėdis. Mm, jeigu būtų įmanoma, aptartumėm šį klausimą tada, jeigu mm, koordinatoriai nesutiktų su to, tai tada matysime, kaip klostysi diskusijose, tai kita data būtų vasario 7 diena. Ir tuomet jau tikrai reikėtų labai darniai padirbėti, kad kitą savaitę įvyktų balsavimas. Taigi, pagrindiniai pranešimo momentai, man atrodo, buvo išanalizuoti praeitame posėdėje. Tai aš tik tai dabar, kas liko, aptarčiau. Visų pirma, dėl griežto taupimo politikos, man atrodo, yra akivaizdu, jog griežto taupimo politika tik dar labiau pablogino krizę ir neįsprendė esminių problemų, tai yra nedarbo ar skolos krizės, su kuria susidurė kai kurios valstybės narės, ypač Graikija, kur skolos lygis yra toks, kad jau nebeįmanoma valdyti. Toliau, kas dar dėl 472 reglamento 2013 metų Mm, mes turime galimybę išanalizuoti, kodėl tos skolos iškilo iki tokių lygių, kodėl susidarė tokia situacija kai kuriuose valstybėse narėse. Trečias momentas, kurį aptarėme ir aš tikiuosi išgirsti iš kolegų ir, ir dėl šio klausimo nuomonę, tai yra, ką reikėtų toliau daryti, atsižvelgiant į Europos parlamento uh, 2014 metų vasario sprendimus dėl trojkos, e, trejato darbo, tai ir, ir, ir centrinis bankas, Europos centrinis bankas čia irgi būtų trauktas, tai yra savo iniciatyvos pranešimas. Dėl Europos centrinio banko veikimo, kuris nusekliai dėrėtų su Europos teisingumo teismo sprendimais. Mes norime skaidrumo santykiuose tarp Europos parlamento ir Europos centrinio banko. Mes norime demokratinio atskaitomumo. Ir apie tai kalbėjome, taip pat ir ponas Dragė apie tai kalbėjo. Dėl mokumo klausimo, dėl, dėl likvidumo klausimo. E, pranešime taip pat kalbama apie E, visą ECB darbą, kad infliacija prieartėtų prie 2 procentų e, dėl viso to, kas yra daroma dėl ekonomikos, dėl MVI e, finansavimo, dėl visų finansavimo skirtumų tarp MVI ir didesnių kompanijų. Tai pagrindiniai tokie elementai iš šio pranešimo kurie išlieka spręstini, tokie sudėtingesni klausimai, dėl kurių aš norėčiau išgirsti kolegų nuomonę. Ir pabaigai, žinoma, aš dar norėsiu tarti apibendrinimo žodį, kai kolegos pasisakys. Ačiū, aš taip suprantu, dėl balsavimo. Uh, E, gruodžio 7 yra vienintelė data, kuri būtų įmanoma, jeigu mes norime aptarti šį dokumentą su panu Dragi. Jūs norėjote tokio varianto, taip? Tai, tai gali būti tada toks variantas. Tikriausiai būtų vienintelis įmanomas, reikėtų taip derinti gal tos klausimus, bet gal mes diskusijų pabaigoje galėtumėm nuspręsti dėl balsavimo datos kitaip ir nelik daug laiko skirtumėm dabar tam EPP e vardu. Rapporteur and Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti e, ir šešėliniams pranešėjams, ir sekretariatui, e, ieškant kompromisu tarp įvairių pozicijų. Aš manau, kad ir toliau turėtumėm tęsti darbą tokią konstruktyvę dvasę ir tikiuosi, kad susitarsime dėl tokių kompromisų, kuriems e, pritars dauguma. Tik tokių kompromisų dėka galima tikėti sėkmės. Man patiko tai, kad kalbama apie pasirinktas subalansuotas požiūris dėl e, Europos ekonominės politikos, dėl, dėl kiekybinio skatinimo ir taip toliau. E, būtina, kad įvairios valstybės narės ir toliau konsoliduotų e, savo biudžetus Na, o dėl ECB e e, ir trojkos, tai čia dar reikės derinti poziciją per ateinančius susitikimus. Taip pat aš tikiuosi, kaip jau sakiau, kad bus rasti kompromisai, kuriems pritars plačioji dauguma. Aš pritariu pranešę pasiūlymui balsuoti vėliau ir vis dėlto norėčiau, kad e, darbas būtų baigtas kiek įmanoma anksčiau. Ačiū toliau Kostas Marydis. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Notis Marijas už tikrai tokį kokybišką pranešimą. Dėkoju už jo pastangas rasti kompromisą. Ačiū ir kolegoms bei sekretariatui. Panašu, kad esame prie finišo tiesiosios. SND frakcija mano, kad Yra dar keletas svarbių klausimų, kurias vertėtų dabar paminėti, ką aš dabar ir padarysiu. Kai Europos e, komisija praeisę savaitę e, pateikė pasiūlymą dėl um, indėlių garantijų sistemos, į tai būtina padaryti pranešime nuorodą. Ir e, kaip jau buvo šiandien anksčiau kalbėta, yra būtina uh, E, kiek manoma greičiau baigti formuoti kapitalo rinkų sąjungą. Toliau dėl kompromiso apie egzistuojantį atotrukį tarp finansinės pagalbos suteiktos mažoms bei vidutinėms įmonėms ir kreditų stambioms įmonėms. Aš manau, kad būtina skatinti socialinę ekonomiką, taikant skirtingas taisyklės toms įmonėms, E, toms, tiems bankams, kurie e, siekia pelno ir toms finansų institucijoms, kurios nesiekia pelno. Diskusijų metu aš jau esu anksčiau apie tai kalbėjęs ir dar pasakysiu, kad rytoj ketvirtą valandą yra organizuojamas renginys, kur irgi apie tai bus kalbama. Būtent bus kalbama apie e, taisyklės pelno siekiantiems subjektams ir nesiekiantiems. Turiu pasakyti, kad e, pasaulio banko domenimis 10 ES valstybių narių ir e, e, šešios eurozonos šalis vis dar turi pernelik daug blogų kreditų. Na ir problematinėse valstybėse narėse, tokiuose kaip, pavyzdžiui, Kipras, turėtų būti kuriamas tokių problemų sprendimo mechanizmas, kaip jau atsitiko Ispanijoje ir Airijoje. Aš e, manau, kad būtina tokiam pakeitimui pritarti ir jį traukti į šį pranešimą. Na ir galiausiai aš esu įsitikinęs, ir beje tokia yra ir socialdemokratų frakcijos pozicija, kad griežta taupimo politika nėra uh, E, e, toms valstybėms narėms, kurios dabar turi restruktūrizuoti savo skolą. Dėl balsavimo, tai mes pritartumėm tam, kad dar reikėtų padiskutuoti ir kad tas balsavimas galėtų vykti vėliau. Ačiū, ačiū Silvigular. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. Man atrodo, kad reikia mąstyti, kad pasieksime to. Ir vis tiek reikia nepamiršti kelių dalykų, nes tai yra pranešimas, kur kalbama apie kitos institucijos darbą. Tai yra Centrinio banko darbą. Tai yra institucija, kuri yra atsakinga už pinigų politiką, turi išskirtinę kompetenciją šioje srityje, taigi aš norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta. Taip pat į tai, kad mes turime viena vertus nepriklausomai išsakyti savo nuomonę, bet kita vertus turime uh, siekti kompromiso tarp frakcijų, nes tai yra institucijos pranešimas apie kitą instituciją. Ir čia nereiktų veltis į politinius dalykus. Na ir dar vienas dalykas dėl kompromisų, tikiuosi, kad jų pasieksime ir manau, kad reikia vis tiek daugiau gal susitelkti ties esminiais pranešimo klausimais ir vengti detalių. Nes manau, kad parlamentas, rengdamas tokius pranešimus, turi laikytis vieningos pozicijos, kuriai pritarė dauguma parlamento frakcijų ir tai yra svarbiausia, kad būtų pasiektas kompromisinis tekstas ir taip pat Alde frakcija yra pasirengusi prisidėti prie to kompromiso. Ir dar norėčiau pasakyti, kad negalime nepamiršti, kad santykiai su kalba eina apie santykius su Europos centriniu banku ir jeigu mes vieningai patikimai išsakysime savo nuomonę apie šią instituciją, tuo stipriau kaip institucija, kaip parlamentas atrodysime. Tikrai nereikia laikytis tokios pozicijos, kuri būtų mažumos pozicija. Ačiū. E, Met kartė. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui, šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą norėčiau pasakyti, kad pranešėjas tikrai bandė siekti kuo galima platesnio konsensuso. Deja, kai kalba eina apie Europos centrinį banką, politinio kompromiso pasiekti bus sudėtinga, nes kai kurie iš mūsų laikomės visiškai kitokio, kitokios nuomonės apie tai, koks turėtų būti centrinio banko vaidmuo, turint omenyje jo vaidmenį šalių ekonomikoje ir koks jis buvo pastaraisiais metais ir Aš nekartą šiame komitete minėjau, kad yra problemų dėl struktūros ir demokratinių problemų, kalbant apie centrinį banką. Taip pat pranešime, mano manimu, reikia nuosekliai pabrėžti, kad kai kuriuose valstybėse narėse centrinis bankas iš tiesų veikia ne, neveiks, taiko neveiksmingas priemonės ir taiko mažai apmokestinamas finansinės paslaugas. Aš norėčiau pabrėžti kompromisą dėl F konstatuojamosios dalies, kiekybinis vertinimas. Čia nebūtinai tai yra problematiškas dalykas, galime juo pasinaudoti pažangiai ir pozityviai ir jeigu tą padarysime, tuomet ši priemonė bus naudinga, pasitarnaus ekonomikai. Tačiau tik tuo met, kai bus pakankamai politinės valios tam. Ir yra nemažai susirūpinimo dėl šio konkretaus kompromiso ir taip pat reikia pripažinti, kad pranešėjas ir kiti labai kruopšiai bandė pasirūpinti, kad sutarimas būtų kuo galima platesnis, bet vis tiek dar yra sričių, kurias reiks toliau panalizuoti, mano manimu. Ačiū. Ernest Urtason. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Marijas, parengu šį pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad čia reiktų šiek tiek atsargiau elgtis. Tai neturėtų būti tokia nusistovėjusi rutina. Neturėtumėme taip elgtis su centriniu banku, nes pastaraisiais metais, pavyzdžiui, teisingumo teismas ir, ir, ir Graikijos, tark, Graikijos atvejus, tai parlamento pranešimai tapo tokie labai dažni ir aš manau, kad pranešėjas tikrai parengė puikų pranešimą ir aš norėčiau, kad jis pabandytų nesusilpninti tos pozicijos. Ir mes tikrai jūs paremsime ir dauguma tų klausimų turi išlikti. Pavyzdžiui, jeigu sakome, kad yra problemų dėl teisinio pagrindo, kalbant apie Centrinio banko veiklą ir daug to monetarinio dialogo, dialogo apie pinigų politiką, kaip, pavyzdžiui, atvyksta Dragi, kartais matome, kad sprendimai nėra priimami savo nuožiūrą, matome, kad, tarkim, Graikijos atveju ten buvo gal per daug net elgiamasi savo nuožiūrą. 25 punktas, mano manim, yra esminis. Jeigu mes nekalbėsime apie Centrinio banko veiklą ir Graikiją, tai iš vis kam tada to reikia. Nes tai, kas buvo su, su banku Graikijoje, kelia esminių klausimų apie, apie patį banką ir parlamentas turi tarti žodį apie tai. Ir man atrodo, kad nebūtų būtų klaidinga išimti tą punktą. Aišku, daug ką turime pasmerkti, nes buvo daug priimta sprendimų Graikijos atžvilgių. Ir tie sprendimai buvo koordinuojami Eurogrupėje. Taigi, kalba, taigi kur čia yra tas Centrinio banko nepriklausomumas tuomet? Štai tokie yra klausimai, kuriuos turi panalizuoti parlamentas. Ir toliau kiti svarbus mano vertinimo dalykai mes vienu metu teigiame, kad nebuvo tinkama SSM perduoti centriniam bankui ir pastaraisiais mėnesiais matome, kad yra daug sumaišties tarp to, ką turėtų daryti priežiūros institucija ir tie, kurie gyvendina pinigų politiką. Tai yra neįmanomas uždavinys ir mes turime tai kelti, nes šių problemų buvo ir Graikijoje, ir Kipre. Ir toliau, kalbant apie nekon, neįprastinę, nekonvencinę pinigų politiką. Aš džiaugiuosi, kad pranešime tai minima, nes labai svarbios tokios nekonvencinės, neįprasnės priemonės, bet čia jos, aišku, susiję ir su rizika. Pavyzdžiui, kokį poveikį tai turės neligybei, ypač jeigu tai bus taikoma per ilgą laikotarpį. Taigi tiek pradžiai. Čia tik tai kelios mintys, kurias, kuriamis norėjau pasidalinti. Pagrindinis dalykas yra štai, koks neturėtų būti įprastinis pranešimas, rutininis pranešimas, tai yra neįliniai metai, kalbant apie Centrinio banko veiklą ir mes turime tai paminėti. Ir pranešėjas tai irgi turi padaryti. Ir dėkoju jam. Ačiū. Marko Valė. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Notis, nes tikrai tema labai sudėtinga. nes susiduria įvairios politinės ideologijos ekonomikos rytyje ir tikrai sunku e, rasti sprendimus, bet jeigu sprendimas rastas, tai nėra niekada taip, kad visi yra visapusiškai laimingi. Kalbama apie įvairias struktūrinės reformas, EFSI, e, kapitalo rinkų sąjungą ir ieškoma kompromisu, nes frakcijų pozicijos tikrai pernelyg išsiskiria. Europos centrinio banko vykdoma politika ne visą laiką būdavo pakankama, nebuvo išspręstos visos su kreditais susijusios problemos ar realios ekonomikos problemos, galbūt buvo išspręstos tik kai kurių bankų problemos yra labai geras e, tas kompromisas, kur yra pagristai kritikuojamas ir euras ir kur rašoma, kad e, taupimo politika tik sukėlė ekonomikos stagnaciją. Labai patinka ir tie punktai, kur kalbama apie didesnę e, demokratiją. Kaip matėme, Graikijos ir Trojkos atveju tikrai ne viskas vyko sklandžiai. Aš manau, kad dar yra nemažai politinių plačių klausimų, dėl kurių e, sunku rasti kompromisus, bet tikiuosi, kad pavyks susitarti, nes e, pranešime yra tokių klausimų, kurie likščiol e, tokiuose pranešimuose iš viso net nebūdavo svarstomi. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti e, pranešėjui už e, šį pranešimą. E, čia kalbama tik apie kai kuriuos aspektus. Dabar prie visų problemų dar prisidėjo ir migracijos problemos. Taip pat buvo sakyta, kad ne visos frakcijos dirbo konstruktyviai. Na, ko gero, čia būtų galima paminėti didžiasias frakcijas, e, kurios mano, kad jeigu kažkas nepalaiko ES, tai negali ir dirbti konstruktyviai. Kai kurios E, frakcijos bando atmesti pakeitimus. Čia, pažiūrėjau, kalbu apie 36 pakeitimą, kur yra kritikuojamas Europos centrinis bankas. Taip pat bandoma išmesti formuluotę, kur kalbama apie tai, kad pastaraisiais metais ECB viršė savo kompetencijas. Tai, pažiūrėjau, yra 38 punktas. Jūs galite e, e, ignoruoti e, e, realybę, bet neįmanoma e, ignoruoti pasiekmių. Aš manau, kad reikia atsisakyti ir euro, ir ECB. Jeigu į FDD pastabas nebus atsižvelgta, tai mūsų frakcija iš viso neparim šio pakeitimo. Na, bet dar turime laiko ir aš tikiuosi, kad galų gale mums pavyks susitarti. Thank you, rapporteur. Ačiū žodis pranešėjų. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir mm, noriu pasakyti mm, pabaigai keletą dalykų. Yra zastarimas dėl to, kaip pranešimas e, sudėliotas į skyrius, e, kaip jis parašytas. Ir taip pat aišku, kad reikia, kad visi sutartumėm, kad būtų konsensusas, kad būtų galima balsuoti dėl šio pranešimo parlamente ir užtikrinti didelį platų palaikymą, plačią daugumą. Uh, juk kalbame apie Europos centrinio banko veikimo vertinimą nepaprastai sudėtingų, veikimo nepaprastai sudėtingų laikotarpių ir dėl Graikijos, ir dėl kitų klausimų. Tad aš manau, kad Europos parlamentas turėtų išsakyti aiškę poziciją šio klausimu. Negalima taip leisti, kad tai būtų tik tai eilinis kažkoks tai pranešimas, kur nebūtų kalbama apie nepaprastai svarbius klausimus 2014 metais. Taigi, turime 25 punktą pranešime, kur kalbama apie tai, kaip ECB veikia e, dėl Graikijos. Turiu šešėlinių pranešėjų nuomonę, bet mano nuomonė mes tikrai turime pasakyti tos dalykus. Aišku, siekiame kaip galima platesnės daugumos, kuri palaikytų šį pranešimą, kad galėtumėm tą žinę pasiūsti ECB ypač dėl ekonominės valdysenos ar tokių klausimų kaip ECB santykiai su Europos parlamentu, demokratinė skaitomybė, kurios labai reikia. Mm, taip pat noriu pasakyti, kad būtent šioje salėje prieš kelias dienas panas Dragi konkrečiai kalbėjo apie Europos parlamento ir ACB santykius. Jis pasakė, kad jis atvyksta čia į šią salę tam, kad mus informuotų, bet taip pat ir kad uh, išklausytų mūsų mm, europarlamentarų nuomonės. Aišku, reikia nepamiršti ir tokių dalykų kaip mm, trojkos vaidmuo ir ECB vaidmuo trojkoje, galimi interesų konfliktai galbūt, nes ECB tuo pat metu yra ir monetarinė institucija, ir priežiūros institucija. Aišku, kad tokius dalykus reikia paminėti pranešime ir savo pranešimo projekte aš labai aiškiai visą tai išdėščiau. Aišku, mano tikslas buvo suformuoti mūsų visų bendrą poziciją diskusijų pagalba. Aišku, tai ne visuomet yra lengva, kadangi skiriasi ideologijos, skiriasi mūsų nuomonės, bet mes stengsime surasti kompromisus. Kaip kolegos sakė, Mm, reikia paminėti ir e, blogas paskolas, e, kurios yra didžiulė problema ir Graikijoje, bet ir kitose valstybėse. Ir tikrai reikia kažką dėl to padaryti. Neįmanoma taip leisti, kad žmonės netenka namų, e, kad paskui tie namai yra tiesiog parduodami. Reikia tuos klausimus spręsti ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad visuomet esu pasirengęs toliau dirbti su kolegomis, bendradarbiauti ir um, pirmininkė dėl tvarkaraščio. Yra, kiek žinau, šešėlinių pranešėjų sprendimas nerenkti balsavimo sausio 11 dieną, nežiūrint to, kad tą dieną bus mūsų posėdis. Jeigu norime, kad dėl šio pranešimo būtų diskutuojama ar balsuojama vasario sesijoje, turime išspręsti keletą dalykų. Aš, aš galės, galėsime galbūt apie tai po posėdžio pasikalbėti plačiau, bet um, viena galimybė būtų balsuoti sausio 11 dieną, o kita galimybė būtų gruodžio 7 diena. Tai gal galim pal palikti tą klausimą atvirą, galėtumėm gal pasitarti po posėdžio, pasižiūrėti, ką koordinatoriai padarys, e, nuspręs. Ir apibendrinamas galiu pasakyti, jeigu gruodžio 7 balsuosime, tai reikš, kad turėsime šią savaitę labai intensyviai dirbti su šešėliniais pranešėjais tam, kad parengtumėm balsavimo sąrašą iki ketvirtadienio popietės. Tai labai prašyčiau visų atsižvelgti galimybę balsuoti vis tik tai sausio 11 dieną. Bet yra labai aiškus koordinatorių sprendimas nebalsuoti sausį. Tai yra bendroji taisyklė, mes jos pakeisti dėja negalime. Ir praeitame koordinatorių posėdėje buvo kalbama apie atidėjimą vienai savaitę, bet ilgiau atidėti negalime, nes tai yra 2014 metų pranešimas, dėl kurio balsuosime 2016 metais. Tai yra vienintelė data, kuomet įmanoma taip pat ir aptarti tą klausimą su panu Dragi. Aš manau, kad visi galvoja, kad tai yra labai svarbu dėl, dėl paties pranešimo. Taigi mes turėsime balsuoti būtinai gruodžio 7 dieną. Aš tikiuosi, kad bus tai įmanoma ir techniškai, ir, ir politiškai. Taigi, balsavimo diena bus gruodžio 7. Ačiū. Dabar perduosiu pirmininkavimą ponui Ferberiui. Ačiū kolegos, dar turime du darbo tvarkės klausimus, kuriuos turime įveikti per 25 minutės. Ehm, nebent vertėjai dirbs ilgiau. Taigi bendras kaiminė rinka. Renatas Zoro, prašom. Faster, I... Ačiū pirmininkė, pasitengsiu labai greitai, nesuprantu, kad laiko trūksta ir stališkai kalbėsiu. Tai kągi čia kalbam apie skaitmeninę bendrą rinką, Tai yra mano komiteto, mūsų komiteto nuomonė apie bendrą skaitmeninę rinką ir man atrodo, kad yra vienas svarbiausių projektų, kurį pasiūlė komisija šios kadencijos metu. Bendra skaitmeninė rinka. Taigi, galbūt būtų galima kalbėti ir apie Europos skaitmeninę rinką. Labai keista, kad e, šiuo metu yra e, Europos bendra rinka dėl prekių, dėl paslaugų bet dėja e, mes e, negalvojame apie netokias materialias e, prekes, turiuomenį skaitmeninės prekes, skaitmeninius produktus. Dažnai institucijos vėluoja ir iš tikrųjų nespėjama reaguoti į visus labai sparčius pasaulio pokyčius. Pasaulis labai sparčiai kinta. Ehm, šį e, pranešimą rengia ir ITRE, ir IMKO komitetai, bet ir mūsų EKON komitetas turi pareikšti savo nuomonę, nes e, šis pranešimas irgi yra susijęs su ekonomika, su žimtumu apskritai. Turiu pasakyti, kad e, bendradarbiaujant su šešėliniais pranešėjais buvo įvairių nuomonių, bet manau, kad buvo rasta nemažai puikių kompromisų ir tikiuosi, kad rytoj e, narių dauguma jiems pritars. Na, dar dėl kai kurių klausimų yra nesusitarta. Nuomonės dar išsiskiria. Pavyzdžiui, kalbu apie e, galimybę e, kultūros vertybių pardavimas skaitmeninėje rinkoje. Buvo pateikta daug pakeitimų, virš šimto pakeitimų. Nemažai pakeitimų buvo susijęs su e, ekonomikos vystimusi, augimu, užimtumu. Kaip žinia, per šios pastaruosius metus e, pasaulio ekonomika labai pasikeitė, labai išaugo e, skaitmeninės ekonomikos apimtis, atsirado ir naujų pramonės ryčių, naujų sistemų. Kai kurios įmonės pritraukė papildomo kapitalo, gavo daugiau pelno, užėmė e, vietas ir pasaulinėje rinkoje. Komisija mano, kad ES e, įmonių suskait... E, įsitraukimas į skaitmenę ekonomiką gali atnešti milijardus gali būti sukurta milijonai naujų darbo vietų. Kalbama apie 2,8 milijonų darbo vietų. Tai yra, būtų geros darbo vietos, tvarios darbo vietos tokiuose sritise kaip inovacijos, įmonės startuolės, perėjimas e, prie pramonės 4.0. Yra būtina, kad perėjimas prie skaitmeninės ekonomikos e, susilauktų ir finansinės paramos, kad būtų suteiktas įmonėms kapitalas. Taip pat yra e, reikalinga parama siekiant užtikrinti didesnį, e, geresnę konkurenciją. Taip pat yra būtina renkti specialistus, kelti jų e, kvalifikaciją. Kalbam apie tam tikrą kultūrinį perversmą. E, e, nauja žinias, kurių, kurias turėtų gauti kiekvienas ES pilietis, nauja raštingumo lygi. Taigi aš manyčiau, kad tikrai turėtumėm uh, pritarti tam, kad būtų sukurta ir Europinė plačiajosčio interneto e, struktūra. Tai atitinka ir Junkerio planą ir taip pat e, tai e, padės kovoti su dabar esančiomis skaitmenėmis spragomis. Žalieji prieiga prie interneto laiko visuomeninę vertybę. Kalba apie naujas pagrindinės teisės, kurios turėtų būti trauktos į žmogus teisę konvenciją. Dabar dėl konkurencingumo. Ko gero visiems yra žinoma, kad komisija šiuo metu deda daug pastangų tam, kad tu, e, problema susijusia su Google byla. Mes taip pat žinome, kad komisija visiškai neseniai paskelbė naują iniciatyvą. Pradėjo plačias konsultacijas tam, kad geriau suprastų, e, kokiu pavojus slypi naujose internetinėse platformose ir koks yra jų vaidmuo, tų platformų vaidmuo skaitmeninėme pasaulyje yra naujų tendencijų, e, kurių nebuvo anksčiau. Ir ko gero visiškai netrukus. Kai kurios paslaugos tarps tarsi nemokamomis arba kainuos tikrai labai nedaug. Kalbu apie skaitmeninės paslaugas. Bet būtina išsaugoti konkurencingumą taip pat ir naujose be galo svarbiose rinkose. Ir, kaip jau sakiau, būtina apsaugoti konkurencingumą ir Europos Sąjungoje. Kol kas e, e, e, to dar nėra padaryta. Iš tikrųjų, Dar reikėtų tarti keletą žodžių ir apie 28 skirtingas mokesčių sistemas arba 28 e, skirtingus PVM tarifus. E, tai irgi e, trukdo ekonomikai aukti, o taip pat tai trukdo aukti ir elektroniniai komerciniai, elektroniniai prekybai. Tai irgi labai svarbus dalykas. Ko gero dar iki galo nesupratome viso šio klausimo e, reikšmės. Taip pat svarbu išspręsti ir e, klausimus susijusius su domenų naudojimu. Tai tiek, turiu pasakyti, kad buvo patikta įdomių e, kompromisų ir tikiuosi, kad parlamento narių dauguma jiems pritars. Ačiū visiems, kurie padėjo parengti šį pranešimą ir ieškojo bendros nuomonės apie šį svarbų sektorių. Labai ačiū, dabar suteiksiu e, žodį Indigo Kalpels šešėliniai pranešėjai iš ABP frakcijos. Ačiū pirmininkė, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, už jo norą siekti kompromiso. Aš nenorėčiau kalbėti apie visus kompromisus, nes mes juos jau išsamei aptarėme. Tik norėčiau paminėti vieną kom, kom, problematišką kompromisą. Tai yra F kompromisas, kur kalbama apie PVM harmonizavimą. Aš sutinku su pranešėju, kad ES integracijos procesai yra susijęs su standartais, nes standartų būdų galima sumažinti vieningos rinkos kliūtis. Ir mano nuomonė pranešėjo prašymas supaprastinti ir harmonizuoti PVM sistemą yra gal ir perdėtas ir nesusijęs su ekonominė realybė. Aš neįsivaizduoju, kad tas pats produktas, kuriam taikomas skirtingas PVM, priklausomai nuo pirkimo tipo ar internetu ar ne, čia būtų aišku konkurencijos iškraipimas. Dėl to mano politinė frakcija nepritarė tam ir esu nusivylusi, kad nepavyko mums rasti bendro sprendimo. Norėčiau pabandyti tikinti pranešėją pakeisti žodį harmonizuoti, žodžiu koordinuoti. Ir aš taip pat labai džiaugiuosi, kad pasiekėme kompromiso po ilgų tokių diskusijų ir pasiekėme kompromiso dėl to, kaip būtų galima mažinti kliūtis skaitmenėje rinkoje mes sutinkame tos, kad kliūtis turi būti mažinamos arba šalinamos, tačiau reikalingi tam, ta, reikalingi tam tikri barjerai. Pavyzdžiui, skaitmenis bankas negali būti atidarytas nesant tam tikroms saugumo priemonėms, tas pats yra pasakytina apie kelionių agentūros ir panašiai, tai čia tas sąrašas būtų ilgas. Ir dar tik norėčiau pabaigai pasakyti, kad mūsų politinė frakcija pritarė kompromisams, išskyrus F kompromisui ir tam tikrais atvejais mes tam tikrų kompromisų atveju balsuosime, prašysime balsavimo dalimis. Norėčiau paprašyti pranešėją pritarti tam ir taip pat norėčiau pritarti mano siūlymui žodį harmonizuoti, keisti žodžiu koordinuoti, jeigu norite, kad mes pritartumėme tam. Taigi dėkoju dar kartą už bendradarbiavimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kaip sakiau, mes turime aptarti du pranešimus. Tai aš dabar jau būsiu griežtesnis EKR frakcijos vardus Vinbar nematau, liberalų Torvalds irgi nematau, Goe Metkazį yra. Prašau. Ačiū, aš pasistengsiu, kuo galima greičiau. Norėčiau padėkoti pranešėjų, šešėliams pranešėjams už jų darbą ir pas, iškart pasakyti, kad skaitmenės paslaugos, atitinkamos paskolos ir panašiai turėtų būti lengviau gaunamos MVI mikro įmonėms, bet yra taip pat ir nemažai klausimų, dėl kurių man kyla susirūpinimas du pakomentuosiu kompromisus. D kompromisas. Ten sveikin, sveikiname kapitalų rinkų sąjungą, kuri yra šalia skaitmenių paslaugų rinkos kuriama. Na, ir tai, kad viename apsakinėje viskas rašyta, yra šiek tiek klaidinantis dalykas. E kompromisas yra problematiškas. Ten sakoma, kad dabartinė mokesčių sistema negali būti taikoma, turint omenyje, kad yra kad skaitmeninė ekonomika yra specifiška ir pranešėjas kalbėjo čia apie tai, kad 29 mokesčių, 29 mokesčių sistemos egzistuoja. Na, aš nežinau, ar galime čia kištis į mokesčių politiką, nes tai yra suverenumo klausimas ir kalbant apie skaitmenį sektorių, čia yra tiek daug kliūčių. Tai faktiškai mes iš vis dabar, pavyzdžiui, grįžę galime įsijungti televizorių ir pamatyti savo šeimas, kurios yra tiek labai toli ir koncerto, bilietus į koncertą gali nusipirkti klavišo paspaudimu, taigi aš nemanau, kad tie žmonės, kurie dirba šiame sektorija, gali įveikti sunkumus dėl baz, bazinių tarifų ir panašiai. Tai yra klaidinga, ar tam aš nepritarsiu. Ir turint omenyje kokią linkmę buvo pasukta rengiant šį pranešimą, kažin tai ar galėsiu pritarti. Michaelė Raimond, žalių vardu. Labai ačiū. Mes galime pritarti pranešimui. Džiaugiame, kad pranešėjas puikiai padirbėjo, ieškojo ir kompromisu. Mano nuomonė tikrai Daugelie pranešimo vietų buvo bandoma pabrėžti interneto reikšmė, kad tai yra ateities infrastruktūra, reikalinga visuomeniai, visuomenės vystimuisi. Vidaus rinka turi pastarnauti visai visuomeniai, o ne tik kai kurių naudai. Taigi buvo pasukta tikrai teisinga linkme Mes turime tik trejata pastebėjimų, juos išsiųsime elektroniniu paštu, e, taigi nešvaistysiu jūsų laiko. Labai ačiū už jūsų supratingumą. Marko Valį iš FDD panašu, kad nėra salėje. Matau, kad e, e, per Vonžberes paprašė žodžio, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėjau užduoti klausimą pranešėjim, bet svarbiausia APP dėl F kompromiso. Aš taip suprantu, kad e, APP nerems e, F kompromiso, bet juk F kompromisas net ne, ne, nepasiekė to, ko reiktų. <laughs> Tai pirmininkė, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į esminį klausimą, dėl kurio yra tas kompromisas parengtas. Tai yra, kad vienodai būtų viskas traktuojama e, tiek tik tai, kas yra ir, ir popierė, tie, kas ir yra skaitmeninėje erdvėje. Jeigu mes norime skaitmeninės ekonomikos, tai ypač kultūros rytyje būtent jį e, e, nukenčia. F kompromisas siekia, kad valstybės narės būtent uh, galėtų taikyti sumažintą PVM kultūros ryčiai, o teisingumo teismas galvoja, kad um, knyga, kuri yra elektroninė knyga, nėra kultūros uh, gėris, kultūros prekė. Tai, uh, tai reiškia, kad uh, elektroninėms knygoms negalima mažinti PVM. -o. Reikia pasakyti, kad e, yra įsipareigomas pateikti, kaip galima greičiau, pasiūlymą dėl pavamiems knygoms ir ši formuluoti yra labai nuosaiki, sakyčiau. Tikrai netitinka e, teisingumo teismo nutačių sukurtos situacijos ir man atrodo, kad dėl to galima tik apgailę stauti. Aš Norėčiau vis tik tai APP e palaikymo ir tikiuosi, kad mes galėsime tą mm, kompromisą performuluoti, kad būtų formuluotė daug griežtesnė, daug tvirtesnė, atsižvelgiant į tą realybę, kurioje mes esame. Labai ačiū, man atrodo, kad mm, dėryboms skirtas laikas labai trumpas, nes balsuosime jau rytoj. Ar norėtų pranešės pasisakyti minutiai, pusantros maksimum? No, Chair, io interverrò per 30 sekundžių. Ne, pirmininkė, aš kalbėsiu 30 sekundžių, tik 30 sekundžių. Tik jums norėčiau paaiškinti, kad dabar mes kalbame apie bendrą uh, skaitmeninę rinką. Ir ta diskusija trunka tik 16 minučių. Tai štai uh, kokį dėmesį mūsų komitetai skiria šiai uh, temai. Pirmininkas, jūs jau man atleiskite, ne nuo manęs tai priklauso. Uh, E, įvyko per ilgą diskusiją apie Europos centrinį banką. Atsiprašau, aš perėmiau. Pirmininkė, man atrodo, kad reikia laikytis darbo tvarkiai sudėliotų laikų. Jeigu jūs iš viso domina tokia tema, įleisimės porą sakinių. Aš perėmiau pirmininkavimą 20, su 20 minučių vėlavimu, kadangi atsaba diskusijos užsėsė per ilgai ir tai tikrai nėra mano problema dabar ar mano atsakomybė. Aš perėmiau pirmininkavimą iš komiteto pirmininko ir aš, na, turiu mm, laikytis to, kas yra, bet mūsų vertimo tarnybos dirba tik tai iki. Uh, 18.30. Prašau manęs nekaltinti, aš tikrai nesu atsakingas už tą vėlavimą. Balsuojama bus rytoj, kaip aš jau sakiau, o dabar aštuntas darbo tvarkės punktas, pranešimas dėl Europos investicijų banko. Dimitris Papadimulis yra mūsų pranešės, jo nėra, bet taryba pristatys šį pranešimą per dvi su pusę minutės. Čia pirmininkė, pirmiausia, Dimitros Papadiminis vardu, jis atsiprašo, nes iš Paryžiaus jam nepavyko šiandien atvykti traukiniu. Traukiniai buvo sustabdyti ir jis nori padėkoti šešėliams pranešėjams už jų produktyvų darbą ir bendradarbiavimą rengiant nuomonę. Jie daug dirbo pastarosiamis savaitėmis Europos Centrinio banko metinės ataskaitos ir bandė įtraukti daugumą pas, pakeitimų ir pasiūlymų ir jo manimu buvo atliktas neblogas darbas, atsižvelgiama į visų nuomonę dėl to, kaip Europos investicijų bankas turi veikti, pranešėjas mano, kad e, dokumentė atspindi įvairios nuomonės. Šis, ši nuomonė yra susijusi su keliais labai konstruktyviais sustikimais su šešėliniais pranešėjais, kur buvo pasiekti nemažai kompromisų ir nuomonėje sveikiname tai, kad 6,9 procentais buvo padidintas e, skolinimo paketas atsižvelgiant į ekonominę situaciją, kai augimas nėra pakankamas, yra nuosmukis tam tikrais atvejais, taip pat džiaugiasi, kad kapitalas buvo padidintas ir e, raginamos valstybės narės dar labiau padidinti šios e, institucijos kapitalą. Apgailestauja, kad ES investicijos 14 metais 30 procentų sumažėjo lygnant su laikotarpiu iki krizės, tam, tam tikrose šalyse investicijos dar labiau sumažėjo, tai sukūrė disbalansą ES, taip pat jis yra nuomonės, kad darbo vietų kūrimas, ekonomikos stiprinimas yra svarbiausi iššūkiai, taip pat reikalauja, kad būtų užtikrinama prieiga prie finansavimo, ypatingai MPI, reikalauja, kad investicijų bankas peržiūrėtų savo strateginio planavimo programą pagal savo įgaliojimus, ar taip pat ragina banką finansuoti tam tikrus projektus, kurie yra susijęs su socialiniu elementu, taip pat uh, manome, kad prioritetas turi būti skiriamas toms valstybėms, kurios susiduria su ekonominiais iššūkiais ir kur yra labai daug, didelis nedarbas ir trūksta investicijų skatinant ekonominę konvergenciją, socialinę sąnglaudą ir tvarų vystimasi. Nuomonėje akcentuojama, kad reikia, jog fondas veiktų skaidriai. Atsižvelgiant į reguliavimo kriterijus, taip pat manome, kad investicijų bankas turėtų susitelkti ties darbo e, e, ir ekonomikos atsparumu, ypatingai ten, kur spragos yra ypatingai didelis ekonom... esant ekonominiai kriziai, dėl to, kad sudėtinga pritraukti investicijas dėl didelės rizikos, dėl mokesčių. Nuomonė kviečiamas bankas vykdyti atsakingą mokesčių politiką ir didinti skaidrumą. Taip pat bankas turėtų bendradarbiauti su finansiniais partneriais ir e, sumažinti neigiamus rezultatus. Taip pat investicijų bankas turi veiksmingiau dirbti su korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo rizika, ypatingai kai ji atsispindi projektuose. Ir dar vienas dalykas, taip pat reikalavimo, kad investicijų bankas įvertintų privačios, privačiaus viešo kapitalo partnerystės, siekiant užimtumo ir produktyvumo ir sukuriant pridėtinę vertę visuomenėje ir ekonomikoje. Taigi, kadangi laiko nėra, tai būtų tiek. Ir dar norėčiau pasakyti, kad pranešėjas dėkoja visiems šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū. Dabar šešėlinė pranešėjai Tomas Man, EPP vardu. Finank. Labai ačiū. Na, tikrai ne nuo Markus Ferber priklauso tai, kad viską taip skubiai turime aptarti Yra patikta daug e, kompromisų nuo A iki O. Man buvo pateiktas neteisingas dokumentas. Man buvo sakyta, kad e, dar šiandien bus parengtas kažkoks kompromisas. Aš tikiuosi, kad mes turėsime laiko išsamei e, tiems kompromisams aptarti. Mano frakcija pritarė nemažai kompromisų. Anksčiau pranešime buvo jaučiama tikrai labai e, neigiama nuotaika, bet paskui mums pavyko rasti nemažai kompromisų. E, jeigu į tos kompromisus nebus atsižvelgta, ko gero teks balsuoti prieš visą pranešimą. Čia yra nemažai e, priekaištų ne Europos investicijų bankui, e, Europos centriniam bankui. Tai apie tai nereikėtų kalbėti būtent e, šioje ataskaitoje. Taip pat kalbama ir apie kreditus konkrečioms kai kurioms šalims, tai irgi nieko neturi bendra su EIB mandatu. Dėl to nemaž, dėl, nemažai klausimų mes paprašėme balsavimo dalimis, džiaugiuosi, kad ir kitos frakcijos to norėjo. Rytoj per balsavimą vyks tikrai E, daug balsavimo dalimis. Jeigu bus atsižvelgta į mūsų siūlymus, tai ko gero bus tikrai manoma patvirtinti e, e, šią ataskaitą. Rodrygės, labai trumpai pasakysiu, kad mūsų frakcija pritarė kompromisams, kurie yra pasiūlyti ir norėčiau priminti, kad mes žodinį pakeitimą pasiūlėme kur kalbama apie mokesnius rojus, nes mes siūlome nustatyti mokestinius rojus ne tik, kad tą padarytų EBPO, bet ir Europos komisija. Tai tiek. Ačiū. ECR vardu Stanislavos Lok. Ačiū. Pirmininkė. Pabandysiu labai trumpai pasakyti, kad nereiktų man priekaištauti. Tai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už darbą. EKR frakcija dabar nori <clears throat> pritarti šiam pranešimui. A, B ir C kompromisai labai teisingai atspindi ekonominę realybę. O kalbant apie D kompromisą, čia turėtumėme pabrėžti privačių investicijų vaidmenį, bet aš sveikinu, kad akcentuojamas MVI vaidmuo F ir G kompromisams negalime pritarti mm, dabartinėje jų formuluotėje, nes ten reikia daugiau konvergencijos. Ir kaip sakė kolega, sveikiname galimybę balsuoti dalimis. Tokiu būdu mes galėsime priimti reikiamą poziciją. Ačiū. Aš, aš vietoj molį šiandien kalbėsiu. Filipo iš liberalų nėra, tai dabar žalieji, prašau. Aš jūs liberalu pavadinau. Nežinau, kodėl gal ir Alde vardu galėčiau kažką pasakyti, bet, na, trumpai tai Molė atsiprašo, kad negalėjo atvykti, ji pritarė kompromisams, kurie buvo parengti, ten yra neblogų dalykų, ypač kalbant apie mokesnius rojus ir taip pat apie žalę perėjimą ir tai, kad investicijos turėtų būti skiriamos žalioms obligacijoms ir socialinėms obligacijoms. Dar turime žodinį pakeitimą, kurį pateiksime rytoj, nes manome, kad čia yra šiokio tokio neiškumo dėl pavadinimų. Pavyzdžiui, Europos investicijų bankas neturėtų skolinti tokioms įmonėms kaip Volkswagenas, kai buvo išsiaiškinta, kad jie neteisingai naudojasi tomis lėšomis ir mes norėtumėme, kad tai būtų aiškiau pasakyta nuomonėje. <clears throat> Taigi tam tik siūlysime pakeitimą. Taip pat norime, kad būtų palikti balsavimai dalimis, ypač apie mokestinius rojus ir žalias investicijas. Mes manome, kad labai svarbu šioje nuomonėje apie tai kalbėti ypač kalbant apie žalias investicijas tuo pat metu, kai prasidėjo Paryžiaus konferencija. Taigi mes tikimės, kad tokie kompromisai bus išsaugoti, nes priešingų atveju turėsime persvarsyti balsavimo strategiją. Bet kol kas pritarėme šiai nuomonėjai su dabartiniais kompromisais. Taigi dėkojame pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū FTD Marko Valė. Ačiū labai greitai. Tikrai puikiai padirbėjome su pranešėjų užguoja. E. Turiu pasakyti, kad mums pavyko rasti puikių kompromisų, ypač kalbant apie EIB e investicijas, mokslinis tyrimus ir inovacijas. Tai padeda ir mažoms įmonėms. E, kuriams sunku gauti finansavimą e, tradiciniais būdais. Taip pat mes pritarėme ir tam punktui, kur numatyta pirmenybė toms šalims, kurios e, susiduria su ekonominiais sunkumais, kur yra didelis nedarbas. Taip pat pritarėme tam punktui, kur kalbama apie tvarias investicijas, o taip pat ir kovą su mokestiniais rojais. Mums irgi atrodo būtina, jog EIB būtų pasirengęs nefinansuoti tokių įmonių, kurios e, veikia e, mokestinėse rojose. Taigi, taip pat reikėtų skirti daugiau investicijų e, žalios, pažangios infrastruktūros kūrimui, o ne investicijoms į taršias technologijas. Ačiū. Uh, I... Ačiū. Nematau ponos Kapel iš NF frakcijos, kiti irgi nenori pasisakyti. Tai tik norėčiau informuoti, kad naujas balsavimo sąrašas pagal kai kurių kolegų rekomendacijas išdalintas buvo apie ketvirtą valandą. Tikiuosi, kad elektroniniu paštu gausite tą sąrašą ar panešėjas dar nori kažką pasakyti. Tik norėčiau padėkoti šešėlinio panešėjams, jums ir vertėjams už kantrybę. Ačiū. Sutiksime rytoj 9 ryto nuo 10 prasidės balsavimai, skaitant ir balsavimai dėl šio klausimo. Posėdis baigtas. Žinkas dėkoja vertėjams.